Good afternoon, everyone. If you would like to take your seat. Prašom sėsti. Gal jau galėsime pradėti popietės posėdį. Kaip įprastai, pirmiausia, reikia tvirtinti darbotvarkę. Jeigu niekas neprieštarauja, tai tuomet galime laikyti, kad darbotvarkė patvirtinta be pakeitimų. Porą pranešimų. Pirmiausiai, dėl bendro klausimo mūsų komiteto ir Teisės reikalų komiteto dėl atsakomybės aplinkosaugos srityje. Rengsime klausimą dėl e, atsakomybės dėl aplinkos direktyvos e, ir šis klausimas vyks rytoj 15 val. 30 minučių e, Tai bus dalis e, Teisės reikalų komiteto posėdžio. Kalbėsime apie gyventinimo ataskaitą, apie tai, kaip įgyvendinama direktyva. Mes esame asocijuotas komitetas, kurie e, nori kolegos dalyvauti, raginu jūs e, nuvykti ir pasiklausyti, ko bus kalbama apie tą bendrąjį, bendrą mūsų klausimą. Toliau kitas klausimas dėl papildomos ES vertės aplinkosaugos, maisto saugus ir visuomenės sveikatos rytyje. E, klausimas vyks balandžio 25 dieną nuo 16.30. Dalyvaus e, kviestiniai kalbėtojai, tokie kaip Todas Sternas, kuris yra anksčiau buvęs jungtinių tautų specialusis pasiuntinys klimato klausimais, verslo atstovai, nevyriausybinių organizacijų, vartotojų organizacijų atstovai, taip pat agentūrų, e, kurios priklauso mūsų komiteto kompetencijai atstovai. Raginu jūs dalyvauti taip pat šiame klausime. Dėl šios dietos verčiama į 21 kalbą. Ir kaip visuomet e, galite supažinti su medžiaga komiteto elektroninėme formate. E, Nuėdami į puslapį rasite tą medžiagą, nuėjai puslapį ir taip pat mūsų posėdis yra transliuojamas dėl protokolų gruodžio 15, 12 sausio, vasario 27-28, kovo 9 posėdžių protokolai. Jeigu niekas neišsakys jokių pastabų dėl jų iki posėdžio pabaigos, laikysime, kad šie protokolai patvirtinti. Dabar dėl koordinatorių rekomendacijų. Kovo 21 dieną buvome susitikę. Rekomendacijos yra išplatintos jums elektroniniu paštu. Jeigu niekas neprieštarauja, tai tuomet galime laikyti, kad patvirtintos yra tos rekomendacijos. Toliau penktas darbo tvarkės klausimas. Aš jums turėčiau dabar pateikti naujausią informaciją apie pirmąjį trišalių darybų susitikimą dėl apivartinių taršos leidimų sistemos. Diskusijos e, buvo pagrystos mūsų pozicija, kuri patvirtinta vasario 15 dieną ir bendruoju tarybos požiūriu patvirtintų vasario 28 dieną kuris dėja nebuvo mm, atnaujintas atšvelgiant į parlamento pakeitimus e, taryba ir parlamentas bei komisija pirmą kartą keitėsi nuomonėmis apie svarbiausius politinius dalykus susijusius su pasiūlymu, tam tikri salčio taškai ir skirtumai tarp e, parlamento ir tarybos buvo paminėti, taip pat buvo kalbama apie tam tikras nuostatas ir jos buvo priskirtos techniniam uh, lygmeniui konkrečiai geresnis e, pridenimas prie gamybos ligmens, e, lyginamieji rodikliai, mažiai teršiai, supaprastinimas, kokybinis vertinimas, e, CO2 emisijų rinka, Paryžiaus peržiūrė, inovacijų fondas ir Graikija. Aš pati, kaip pirmininkė, kalbėjau apie tai, kad reikia dar surinkti papildomas trišalės dėrybas, pirmininkaujant Maltai ir pirmininkaujantys šalis pozityviai sureagavo į mano pasiūlymą. Ir E, vis tik tai išaiškėjo vėliau, kad papildomų, papildomo susitikimo pagal šią procedūrą nebus, nebus jis surinktas. Deja, turime mm, laikytis to, kas buvo iš anksto numatyta. Ir iki kitų trišalių darybų dar surenksime parengiamai posėdį. Ir jeigu ekspertai identifikuos temas, kurios bus laikomas politinėmis kol kas temomis, tada jos, tai tos temos bus aptartos pagrindinių diskusijų metu per trišalės darybas, jeigu ne, tai techninės, techniniai elementai bus perduoti darybininkų komandai ir paskui bus suderinti. Tiek norėjau Jums pasakyti. šiuo klausimu. Dabar kitas darbų tvarkės klausimas. Išklausysime kandidatės į e, vykdomosios Europos lygų prevencijos ir kontrolės e, centro direktorės postą. Pone Amon atvyko į mūsų posėdį. Ji yra paskirta, paskirta kandidate kovo 22 dieną. Valdančioji valdyba ją paskiria kandidate. Ir pagal teisės aktą reglamentuojantį minėto centro veiklą e, kandidatas turi atvykti kompetentingą Europos parlamento komitetą ir atsakyti į e, parlamento narių klausimus. Mes jau diskutavome su ponia Manu šiais metais e, per kasmetinį keitimas informaciją. Ji laikinai ėjo vykdomosios direktorės pareigas e, nuo 15 metų, jeigu šiais mėnesio ji užima šias pareigas laikinai ir kaip ji labai gerai supažinusi su Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro veikla. Prieš suteikdama žodį poniai Aman, norėčiau Jūs informuoti apie procedūrą klausimo. Išklausysime pirmiausia ponios Amon, dešimt minučių jai suteiksiu galimybę kalbėti, paskui koordinatoriai galės pateikti klausimus arba koordinatorių atstovai. E, penkių minučių blokais bus suskirstęs klausimų atsakymo laikas, minutės trukmės klausimas, viena tema. Nes jeigu per vieną minutę paminėsite penkis klausimus, tai bus labai sudėtinga atsakinėti, paskui atsakymų skirta bus apie dvi minutės, toliau 45 minutės galimam papildomam klausimui e, dėl tos konkrečios temos ir vieną minutę atsakyti. Toks bus pirmas etapas, antras klausimų etapas. Numatėme galimybę 12 klausimų pateikti po tris minutės bus suskirstyti blokai šioje dalyje, tai reiškia, kad papildomų klausimų nebus galima pateikti antrame etape, o paskui ponia Aman galės pasakyti nelgiau kaip penkias minutės. Taigi tiek dabar, ponia Aman, suteiksiu žodį Jums pasisakyti. Dėkuoju, gerbiama pirmininkė. Envi komiteto nariai, man labai malonu pas jūs šiandieną vėl lankytis. Pastarosius tris metus aš laikinai ėjau vadovės pareigas Europos lygų prevencijos ir kontrolės centre ir dabar esu centro, e, kandidatai centro direktorės. Ši mano kelionė buvo įdomi, E, daug malonių akimirkų patyriau per pasaršius dviejus metus ir dabar galime pakalbėti apie tai, kaip mes galėtume toliau dirbti, teikiant, pavyzdžiui, informaciją apie užkrečiamas lygas ir panašiai. Aš norėčiau pateikti Jums e, savo įsivaizdavimą, kaip ateinančius metus turėtų dirbti šis centras. Aš esu gydytoje E, viešosios veikatos srities specialistė, Vokietijoje gavau įsilavinimą, prasidėjau savo karjerą e, prieš maždaug 20 metų, dirbau EPET programoje, kurios tikslas e, tuo metu iki šiol yra stiprinti stebėseną ir kontrolę infekcinių lygų ES lygmenių. Roberto Kocheno institute. Aš vadovavau e, užkrečiamų lygų ir epidemiologijos skyriui. Mano e, darbas buvo panašus į darbą e, Europos centre. Mes turėjome reagavimo komandą nacionalinių lygmenių, ieškojome E, pavyzdžiui, kaip būdų, kaip geriau sureaguoti, pirmiausia, į e, SARS epidemiją 2003 metais, konkrečiai tai galiu paminyti, ir e, mes taip pat prisidėjome prie Europos stebėsienos sistemos tesi kūrimo. Tuo metu ES formavo užkrečiamų lygų strategiją. 15 metais aš tapau laikinąją Europos centro direktorė, bet prieš tai keturis metus skyriui vadovau šiame centre ir dėl to, kad turiu patirties administracinėje srityje, administracinio darbo patirties, aš manau, kad esu gerai pasirengusi dirbti ateinančius penkerius metus. Dėl mano įsivaizdavimo, kaip turėtų dirbti centras, pirmiausia, aš pristatysiu dabartinį kontekstą. Europoje matome, kad daugėja e, skeptiškų nuotaikų. Brexitas tapo realybė. Taip pat e, daug yra skepticizmo dėl mokslo, faktų ir saugumo dalykai yra labai svarbus politinėje darbo tvarkėje. Biudžetas sveikatos apsaugai yra mažinamas visoje Europos Sąjungoje. Matome taip pat, kad kinta demografija vis daugiau vyresnio amžiaus gyventojų ir migracijos rautai daro įtaką. Ir matome, kad vyksta techniniai pokyčiai, atsiranda didžiųjų duomenų klausimas, elektroninė sveikata. E, jau kai kurie pokyčiai įvyko, pavyzdžiui, socialinė žiniasklaida, e, sekų nustatymas. Ir mes turime galvoti apie tuos, e, tas problemas ir pasirengti ateičiai ir taip pat užtikrinti pusiausvę tarp ateities ir dabartinių grėsmių. Dėl dabartinių grėsmių e, atsparumas e, antibiotikams yra labai svarbus klausimas, taip pat e, vakcinavimas siekiant užkirsti kelią tam tikroms lygoms. Ir mes taip pat turėtume globalių mastų pasisakyti už nuosaikų antibiotikų naudojimą, kad užkirstume kelią atsparumui. Mes taip pat turėtume e, kalbėti apie tai, kokia yra naudinga vakcinacija, vakcinavimas, koks yra naudingas e, ir kovoti su skepticizmu šioje srityje. Taip pat turime nepamiršti tvaraus, darnaus vystimosi tikslų, živ, aids, hepatitas ir tuberkuliozė. Šie klausimai turėtų išlikti kaip aktualūs mūsų darbo tvarkėje. Iš patirties žinau, kad infekcinės lygos yra dinamiška, kintantis rytis ir kad bet kada gali kilti naujos grėsmės. Uh, Ir mūsų centras turi būti pasirengęs kovoti su grėsmėmis, e, naujomis lygomis ir padėti valstybėms narėms stiprinti sveikatos apsaugos sistemas ir renkti pasirinkties planus. Per atėjančius penkerius metus reikia daugiausiai dėmesio skirti veiklai, kuri sukurtų papildomas vertės mūsų suinteresuotėms subjektams. Reikėtų palaikyti dialogą su jais ir e, nustatyti strateginius e, tikslus ir strategijas apskritai. Taip pat reikia pasielti naujas technologijas mūsų darbe, e, suinteresuotų subjektų darbe ir reikia juos paremti pereinamuoju laikotarpiu. Mes turime galvoti apie strateginės partnerystės, kad sukurtume sinergijas ir nedubliuotume darbų. Apie tai plačiau toj pat pakalbėsiu. Aš kaip direktorė taip pat e, ketinčiau optimizuoti visą organizaciją. Reikėtų nuolat gerinti veiklą e, išorės peržiūrą mūsų darbo reikėtų atlikti. Ir tos priemonės turėtų užtikrinti didesnę papildomą mūsų centro veiklą, taip pat matomumą sustiprinti tarp partnerių. Mes, aišku, su problemomis e, perinamų laikotarpių galėsime. E, galėsime sėkmingai dirbti, tik tai palaikydami ryšį su partneriais. Mūsų centras ES lygmenių e, dirba su valstybinarių ekspertais ir mes turėtume išlaikyti tvirtus veiksmingus tinklus su jais. Mes taip pat turime užtikrinti, kad centras sukurs papildomos vertės jų, jų darbe. Aš ir toliau artimai bendradarbiausiu su ES institucijomis, komisija, taryba ir, aišku, ES parlamentu. E, konkrečiai su jūsų aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos e, komitetu. Mes taip pat turėtume stiprinti bendradarbiavimą su jungtiniu e, Europos Sąjungos agentūromis, EMSA ir kitomis. Dėl kaiminių šalių mes turėtume kurti stipres partnerystės globalių lygmenių Mūsų centras jau labai neblogai dirba kartu su Pasaulio sveikatos organizacija ir su įvairiais centrais, kurie užsima lygų kontrolę pasaulyje. Šis bendradarbiavimas, mano nuomonė, turėtų būti sustiprintas e, ypač kai to reikės. Ir aš galiu pasakyti, kad esu Praeitą mėnesį, praeitą mėnesį apsilankiau Afrikos e, lygų kontrolės ir stebėsenos centrą ir manau, kad tai gali būti mūsų naujas partneris. Iki 22 metų mano tikslas būtų toks. Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras turėtų užsitarnauti pasitikėjimą kaip nepriklausoma institucija, kokybiškai dirbanti ir teikianti aukštos kokybės konsultacijas. Mano nuomonė, tai yra svarbiausias tikslas, nes be tų dalykų mūsų visas kitas darbas bus neaktualus, nesvarbus. Centras taip pat turi būti tvirtas, patikimas partneris, kuris padėtų valstybėms narėms, komisijai, apsaugoti visus vienodai nuo užkrečiamų lygų. Reikia e, taip pat užtikrinti, kad bus nustatytos grėsmės sveikatai ir kad tai bus padaryta iš karto, ne praėjus metams. Mums taip pat reikia naujovių, kad politikos prie, priemonių e, prieimėjai ES ir, Europ, ir valstybių narių lygmenių galėtų priimti gerus informuotus sprendimus. Mes per 12 metų jau užsitikrinome autoritetą kaip mokslinės ekspertizės centras, nepriklausoma institucija ir visoje Europos Sąjungoje mes turime gerą įvaizdį. Aš baigdama savo pasisakymą norėčiau pasiduoti Vilimą Polartą, kuris pasakė, kad arogancija sėkmės atveju yra galvoti, kad tai, ką padarai vakar, bus pakankama rytoj. Aš kaip Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro direktorė užtikrinčiau, kad mes e, neatsipalaiduotume ir nebakliūtume į tokias pinklės. Ačiū. Dėkoju, ponė Amon, už prisistatymą. Kaip jau sakiau, dabar pradėsime pirmąjį klausimų raundą. Pirmiausia, klausimus užduos koordinatoriai. Priminsiu, kad e, klausimui skiriu po vieną minutę, prašau kalbėti glaustai. Pirmiausia, ponas Lyzė. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju poniai Amon už prisistatymą. Labai džiaugiuosi, kad mums galiausiai pavyko rasti sprendimą, nes e, dviejų su pusę metų neturėjome oficialaus e, direktoriaus. Norėčiau jūsų konkrečiai paklausti, kokiu priemoniu ketinate imtis e, kovodama su e, antimikrobiniu atsparumu antimikrobinėms medžiagoms. Ar jūs, pavyzdžiui, siūlysite komisijai parengti teisės aktų? E, mes Europos parlamente apie tai nekartą kalbėjome. Tai nėra tik veterinarijos klausimas, tai yra žmogaus sveikatos klausimas ir turi būti priimti teisės aktai šioje srityje. Kitas dalykas. Viešiai ryšiai. Na, gaila, kad šiandien mūsų šioje salėje nėra daug. Neturime EKR atstovų. O turiu pasakyti, kad mūsų buvęs parlamento narys John Morris įsteigė ECDC. Aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs ketinate didinti ECDC e, žinomumą? Pone Amon. Na, kalbant apie mūsų konkrečius darbus, turbūt žinote, kad e, mes rengiame veiksmų planą. E, tai yra veiksmų planas viena sveikata. Ir prisidedame prie to plano renkimo, teikdami stebėsienos duomenys, rizikos vertinimus ir gairias e, apie geriausią praktiką kontroliuojant užkrečiamasias lygas. O kalbant apie teisėkuros darbą, mes, žinoma, esame komisijos žinioje. Mes galime prisidėti pagal savo įgaliojimus. Taigi, jeigu tik reikia pateikti įrodymų, pagrindžiančių ar pasiteisins tam tikros priemonės, jeigu reikia mokslinių įrodymų, kurie parodo, kas gali būti veiksminga kovojant su atsparumu antiplominėms medžiagoms, mes būtume pasirengę pateikti tokią medžiagą. O dėl viešųjų ryšių, e, kalbant apie atsparumą antimikrobinėms medžiagoms, mūsų pagrindinė iniciatyva yra informuotumo apie antibiotikus diena. Manau, kad tai yra pavyzdys, kaip galime labai veiksmingai dirbti, kaip galime didinti uh, samoningumo, informuotumą šiuo klausimu. Taip mes dirbame su partneriais, teikiame jiems medžiagą, kad visi mūsų partneriai galėtų skleisti vienodą žinią ir kad gavėjai adresatai gautų vienodą informaciją. Taip pat mes m, mm, supratome, kad reikia dirbti ir individualiai su valstybėmis, nes e, labai dažnai siunčiama žinia priklauso nuo konteksto konkrečioje valstybėje ir pritaikytos e, žinios, pritaikyti signalai būna patys veiksmingiausi. Taip mes dirbsime šioje ir kitose srityse. E, dar kartą ponas Lyzė. Dėl antro klausimo Jūs pabaigoje užsiminėte apie kitus dalykus. Aš kalbėjau apie atsparumą, ne tik apie atsparumą antimikrobinėms medžiagoms, aš apskritai kalbėjau apie ECDS veiklą. Ar centras neturėtų priimti daugiau sprendimų ir ar neturėtų labiau aiškinti, plačiai aiškinti, ką centras daro ir kuo yra svarbus jo darbas. Nesuprantu, kad E, nu, numatytas darbų laikas nėra labai palankus. Aš manau, kad ir kolegos galėtų parodyti didesnį susidomėjimą jūsų darbu. Na taip, čia nebuvo patikta klausimo, bet aš sutinku, kad. Na, kodėl aš paminėjau e, informuotumo apie antibiotikus dieną. Man ši diena yra geras pavyzdys, kaip galima pasiekti platesnę uh, visuomenė. Dabar mes taip pat bandome dirbti ir su skiepijimo klausimais, bandome įveikti abejonės dėl skiepų. Mūsų nuomonė e, šiame mm, dirbančioje srityje reikia prisitaikyti prie šalių konteksto. Ir mes manome, kad Mm, tada šalis, kurios geriausiai pažįsta savo gyventojus, galės kaip galima geriau išnaudoti e, siunčiamą mm, žinę. Ačiū dabar SND frakcijos vardu, ponė Dali. Ačiū pirmininkė, noriu dar kartą pasisveikinti su daktarė Amon. Labai džiaugiuosi matydama jūs čia ir turėdama galimybę su jumis aptarti klausimus, kurie labai svarbus mūsų piliečiams ir mūsų rinkėjams. Mm, pas, pastaraisiais metais, kai dirb, pastarosius dviejus metus jūs dirbote laikinai einančią direktorės pareigas ir parodėte, ką galite, labai tikimės, kad jūs tęsite šį darbą. Tačiau aš turiu labai aktualų klausimą, dėl kurio yra sunerime daug ES piliečių. Buvo pranešimo apie tymų protrukį maždaug 11 valstybėje narių. Pavyzdžiui, Rumunijoje, vien Rumunijoje buvo nustatyti 2900 tymų, susirgymų tymais, 17 jų baigėsi mirtimi. Mes visi žinome, kad tai yra užkrečiama lyga ir dėl to, kad žmonės keliauja, ne viena šalis nėra apsaugota nuo galimo tymų protrukio. Ir dėl to yra sunerimusios visos valstybės narės, ypač yra neramu dėl vaikų. Kaip ECDC sprendžia šią problemą, kaip turėtų spręsti šią problemą, jūsų nuomonė, kaip palaikote ryšius su valstybėmis narėmis ir koks yra ECDC vaidmuo, kalbant apie šį konkretų protrukį. Ačiū už šį klausimą. Timai yra mm, tikrai aktualus pavyzdys. Turime 11 valstybių, kurioje stebimi šios lygos mm, protrukiai, sunkiausia situacija Rumunijoje. Manau, kad tai yra pavyzdys, rodantis, kad mes neišnaudojame visos kiepų potencialo. Žinoma, nenoriu dabar rodyti pirštais į kurias nors šalis, bet pateiksiu pavyzdį. Rumunijoje dauguma susirgymo atveju yra vaikai jaunesni nei ketverių metų. Belgijoje, kur užfiksuotas naujausias protrukis, daugiausia susirgymų yra tarp e, paauglių vyresnių nei 15 metų. Tai reiškia, kad e, epidemiologija skirtingose šalise labai skiriasi. Taigi labai svarbu išsiaiškinti, kurios visuomenės grupės yra pažydžiamiausios. Ir čia mums praverčia duomenys, būtent e, reikia pateikti labai aiškius e, duomenis, kad galėtume imtis tikslinių priemonių, o jų, jos dabar yra būtinos. Na, iš principo viskas čia yra paprasta. Reikia e, stengtis, kad neliktų skiepimo spragų. Reikia stebėti už, užkrėtimo būdus ir taip pat e, gilintis į atskirus atvejus. Na, iš principo viskas čia yra paprasta. Na, taip tai labai glaudžiai siejasi su tuo, ką sakėte pradžioje. Jūs kalbėjote apie skepticizmą, mokslo ir faktų atšvilgių ir kalbėjote apie abejonės dėl skiepų. E, Na, sakėte, kad iš principo viskas paprasta, o kaip praktiškai ES galėtų, pavyzdžiui, teikti gairias valstybėms narėms, kad būtų skatinamas skiepijimas ir kad galiausiai tymai ES būtų išnaikinti? Na taip, mes turime priemonių, turime komunikavimo priemonių skirtų sveikatos priežiūros darbuotojams. Jie mokomi, kaip dirbti su tėvais, kaip perduoti informaciją ir kaip išsklaidyti nuogastavimus, jeigu jų yra, ir taip pat kaip atsakyti į klausimus dėl skiepų saugumo. Visą tai mes turime Ir kaip jau sakiau, mes turime dirbti su valstybėmis narėmis, kad pritaikytume joms siunčiamą žinę, kad ji tiktų nacionaliam kontekstui. Galbūt e, su mažų vaikų tėvais reikia kalbėtis kitaip nei su paauglių e, tėvais. Reikia galvoti, kas geriausiai tinka konkrečioje šalyje. O dėl gairių, na, gairės egzistuoja, tiesiog reikia pasirūpinti kad sprendimų prieimimo lygių tai būtų vertinama kaip labai rimta problema. Ačiū. Ponas Gerbrandi. Ačiū pirmininkė. Dėkoju e, poniai Amon už tai, kad atvyko. Tikrai nekantriai laukiu, kada centras e, vėl turės tikrą direktorių po keliarių metų pertraukos. Na, mano klausimas taip pat yra susijęs su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms. Dabartinis komisijos planas e, baigėsi praėjusiais metais, mums reikia naujo plano ir noriu jūsų paklausti, ar jūsų nuomonė reikėtų agresyvesnio veiksmų plano nei anksčiau, Taip pat turėdamas galvoje jūsų jau pateiktus atsakymus į Peter Lyser klausimus, noriu paklausti, ką Jūs galvojate apie tarptautinį bendradarbiavimą? Jūs parodėte žemėlapį, kur matėme ir e, Kinijos CDC. Jūs žinote, kad tos superbakterijos e, vystysis e, tarptautiniu lygiu. Mes galime daug ko imtis Europoje, bet jeigu kitur pasaulyje nieko nebus daroma, susidursime su pavojingomis situacijomis. Kokia yra jūsų nuomonė šio klausimu? Taip, dėl veiksmų plano. Na, turėjome veiksmų planą ir komisija įvertino to viso atlikto darbo rezultatus. tas vertinimas parodė, kad mes e, nemažai pasiekėme, tačiau dar daug ką reikia nuveikti. Ir čia ir yra svarbus veiksmų planas. Pavyzdžiui, jeigu taikysime principą viena sveikata ir, kaip jūs minėjote, jeigu didinsime ES aktyvumą tarptautiniu lygiu, pasauliniu lygiu, rezultatai bus geresni. Jūs sakėte, teisingai sakėte, kad ši, ši problema yra pasaulinė. Ir mes tikimės, kad bendradarbiaudami su pasaulio sveikatos organizacija ir didžiosiomis pasaulio valstybėmis galėsime spręsti tą problemą globaliai ir saveikaudami. E, prieš keletą metų vyko TATPAR bendradarbiavimas su Kanada ir JAV. Mes stengiamės e, racionalizuoti darbą abiejose Atlanto pusėse. Nors žinoma yra ir tokių sričių, kur bendradarbiavimas galėtų būti intensyvesnis. Čia pavyzdžiui turiu galvoje bendradarbiavimą su Indija. Matome, kad būtent iš ten ateina daug atsparių bakterijų. Ar ponas Gerbrandi norėtų dar pateikti klausimą? Ne, tada. Pone Konečna, dėkoju. Norėčiau štai ko paklausti. Tai gal nebus labai tradiciška, bet norėčiau padėkoti, daktarė Monk, kai uh, net buvo nuolatinio mūsų aptariamo centro direktoriaus. Ji labai anksėmėsi šių pareigų ir norėčiau už tai padėkoti. Ji atliko puikų darbą ir Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro personalas labai vertina jos darbą. Ji e, siekia, kad būtų pertvarkytas pastatas, kad atsirastų geresnės darbo sąlygos ir manau, kad viskas buvo padaryta labai teisingai. Ačiū už viską, ką nuveikėte, dirbdama e, savo darbą. Tie, kurie netkreipė dėmesio detaliau į šį klausimą, galbūt net, net ne, nepastebėjo, kad, uh, kaž, kad, kad kai kas pasikeitė, kad uh, dabar jūs tapsite nuolatinė direktorė. Mūsų klausimas būtų toks, klausimai turėtų kilti dažniau dėl Europos agentūrų. Tie klausimai nulatos sugrįžta, mes negalime kiekvieną kartą kapstytis tik savo kieme. Gal galėtume detaliau papasakoti, kaip ketinate bendradarbiauti su EMA agentūra, kuri ko gero artimiausia jums pagal darbų profilį. Ačiū. Yeah. I mean, already, uh, Mes jau artimai bendradarbiaujam su EMEA. Ir Ar kalbėtume apie atsparumą e, antibiotikams ar vakcinacijos klausimus, mes prie šių klausimų dirbame kartu. Bandome telkti visą informaciją, kurią mes turime, kurią turėjome, kad galėtume parengti geresnį pagrindą sprendimų prieėmėjams. Vienas iš pavyzdžių galėtų būti bendras pranešimas apie antimikrobinį atsparumą, kur kalbama apie gyvūnų ir žmonių problematiką. Mes kalbėjome apie 15 atvejų ir dabar birželį turėsime netrukus naują dokumento versiją. Sprendimų prieimėjai turi progą susipažinti su atsparumu, e, antimikrobiniu e, e, atsparumu ir turi pilnesnį vaizdą, kai jiems tenka priimti sprendimus. EMEA Ir mūsų bendradarbiavimas pirmiausia prasidėjo nuo vakcinavimo klausimų, nuo skiepų. Mes, mes žiūrime, kiek efektyvos yra įvairios vakcinų tarpukaimėje, tikrina jų saugumą. Kai suteikiamos licencijos, tai tuomet jau galima e, bendrai prie jų dirbti ir mums ir jiems kitos agentūros ir mūsų kontaktai e, taip pat vyksta. Mes ne tik e, susitinkame diskutuoti apie ką nors po to, kad sprendimai priimti, bet mes kartu susitinkam planuoti savo veiksmų ir programų. Ir žiūrime, kur yra sričių, kur galėtume kartu sujungti jėgas, sprendžiant vienus ar kitus klausimus. Ačiū. Pane Konečina, galbūt norėtų dar papildomai paklausti. Ar jūs taip pat matote tokius ryčių, kur e, galima būtų veikti geriau? Ar galėtumėte, pavyzdžiui, išplėsti savo veiklą, e, kalbant apie kovą su infekcinėmis lygomis, pavyzdžiui, galbūt teisėkros požiūrį būtų galima nuveikti kažką papildomai? Ar manote, kad reikėtų tą veiklą plėsti, ar nėra reikalo to daryti? Just to, uh, just to check, mean, uh... Norėčiau pasitikrinti, ar teisingai supratau, ką reiškia. Ar išplėsti mūsų veiklą tik kalbant apie infekcinės lygas, ar už jų ribos taip pat. Tik tai kalbame apie infekcinės lygas, kovą su jomis, taip? Turime reglamentą, pagal kurį ir turime reikiamą pagrindą darbui. Įgaliojimai susijęs su rizikos vertinimu, su gairių teikimu, su tam tikrais e, sprendimai susijusiai su saugumo priemonių pritaikymu priklauso e, valstybių narių kompetencija. Europos komisija atlieka šių sričių koordinavimą. Ir nemanau, kad mums reikėtų vienos iš šių galių, kurias aš čia paminėjau. Ne, tiesiog mums labai tinka dirbti su kolegomis Europos komisijoje ir valstybėse narėse ir jiems teikti reikiamą informaciją, kad galėtų sprendimų prieimėjai priimti reikiamus sprendimus susijusius e, su įvairių, su, su, susijusius su kova su įvairiomis lygomis. Dėkoju. Pone Dornano yra kitas asmo, kuris turi galimybę klausti. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū Jums, daktarė, už tai, kad atvykote į mūsų posėdį ir iš anksto ačiū už atsakymus mano klausimus. E, iš gautų dokumentų matome, kokia Jūsų patirtis yra valdant sanitarinės krizės E, kaip, e, kokią patirtį turite kovodama su užkrečiamomis lygomis. E, Maltos programoje pirmiausia yra kalbama apie neužkrečiamas lygas. Matome, kad didėja taip pat ir infekcinių lygų kiekis. Nenorėtume nieko kaltinti, bet matome, kad atvyksta iš labai skurdžių šalių žmonės ir dėl to vėl atsiranda tų infekcijų žydiniai, kurių jau nebebuvo. E, vakcinavimo gimastai mažėja Europoje, tad turiu du klausimus. Kaip ketinate sustiprinti priežiūros programas, kalbant apie infekcinės lygas, ir kaip ketinate elgtis, kad būtų galima maksimaliai uh, vakcinuoti žmonės ir juo labiau, kad uh, Kai kurių vakcinų šalutinis poveikis yra labai ginčytinimas, o kai kurių iš jų trūksta, tai kaip ketinate maksimumą žmonių vakcinuoti? Ačiū. Okay, for... Dėkoju už klausimus. Kai dėl užkrečiamų lygų ir jų priežiūros. Čia mes dirbame kartu su valstybėmis narėmis, tą jau darome Norėtume, kad būtų įveikti tie mūsų patiriami sunkumai. Vienas iš jų yra tas, kad valstybės narės turėtų turėti galimybę paprasčiau pranešti reikiamą informaciją, kai kurios sako, kad kol kas tai yra sudėtinga. Ir norėtume, kad priežiūros institucijos galėtų pateikti duomenys ir kad mes galėtume savo ruošojus pateikti ten, kurie reikalingi reikėtų tos duomenys surinkti daug greičiau ir pateikti daug greičiau, kad galėtume apie konkrečią šalį tikrai žinoti, kokia ten yra padėtis. Mums reikia ataskaitų apie konkrečias šalis, kad galėtume ten žinoti, kas vyksta. Mums reikia taip pat e, šalise kurti pajėgumus, kad šalis e, galėtų greičiau įgyveninti priimtus sprendimus. E, ką reiškia pajėgumų didinimas? Tai reiškia, kad uh, šalyse turi būti vystomos atitinkamos mokymo programos, taip pat laboratoriniai tyrimai turėtų būti stiprinami. Tai yra ypatingai svarbi darbų dalis, ypač kai kalbame apie tas lygas, kuriams kelią užkirsti galima vakcinų dėka. Ir tai galbūt ir padėtų su, su, nutraukti tą užkrečiamumo grandinę. Na, o kalbant apie E, to, apie tai, kaip kovoti su netikrais, melagingais pranešimais dėl vakcinų pašalinų, pašalinių poveikių, mes galime daryti tik vieną - dirbti skaidriai ir teikti maksimalę informaciją. Gal pavyzdžiui, dėl kokio nors sutapimo atsiranda kokia nors lyga, kurią nebūtinai sukėlė vakcina, bet tas lygos pasirodymas sutapo su vakcinacija. Uh, Tad turime dirbti ir toliau šiais klausimais, turime dirbti kartu su Europos komisija, galbūt bendri viešieji pirkimai, tos procedūros galėtų pagelbėti čia įnešti daugiau tvarkos. Tarp šalių reikalingas tam tikras mechanizmas taip pat, kad šalis galėtų viena kitai padėti reikalų esant. Pone Dorna, nor, norite tik papildomą klausimą? Taip. Kai aš jums kalbėjau apie skurdžių žmonės, aš pirmiausia galvojau apie tuberkuliozės protrūkį ir apie AIDS. Tai yra iš tikrųjų labai aktualios problemos. Dažnai sergama ta tuberkuliozė, kuri antibiotikams yra atspari. Dabar dar irgi dažnai kalbama apie e, daugiavalentes vakcinas. Mums trūksta kartais tų vakcinų, kurios yra labai paprastos, elementarios, pavyzdžiui, E, nuostablygės difterito ir poliomielito. Tad aš norėčiau paklausti jūsų nuomonės, ką manote apie šią situaciją. Atsakymas. Kai dėl tų skurdžiai gyvenančių žmonių, man nėra iki galo aišku, apie ką jūs tiksliai klausėte, bet galėčiau pasakyti štai ką. Be abejo, pažeidžiamų žmonių grupių yra ir jos labiau kenčia nuo tų dviejų ypač lygų, nuo uh, žmogaus imunodeficito viruso ir tuberkuliozės. Tie žmonės turi būti tinkamai identifikuoti šalyje, kad jie galėtų gauti pagalbą. Ir geriausias būdas su žmonės pasiekti ir suteikti jiems prieigą prie e, gydimo yra, e, yra, yra pasitelkti valstybės pajėgumus kad dėl pačių vakcinų mūsų teikiama pagalba geriausia galėtų būti tam tikros gairės. Kokios vakcinas reikėtų laikyti prioritetinėmis ir kokias pirmiausia reikėtų e, naudoti. Tai yra ta pagalba, kurią suteikti šalims galim nedelsiamai. Galiausiai vyksta diskusija, kaip aš jau aš sakiau, e, anksčiau, ar reikėtų renkti bendras viešų pirkimų procedūras, ar tarp valstybių, keistės turima patirtimi. Na, Europos komisija dar rengia diskusijas ir be abejo, artimiausiuose sutikimuose bus kalbama apie visą šią problematiką. Ačiū, pirmininkai, dėkoju. Tuo būdu baigiame pirmą klausimų raundą. Pereisim prie antrojo. Minutė klausimui temui ir dvi minutės atsakymui ir papildomam klausimui. Kolega Farija, pirmiausia klausim. Muito obrigado, Sr. Presidente. <clears throat> Muito obrigado, doutora Andrea Amont, por estar aqui. Bem-vinda. Eh, como se recorda, estive na... Eh, Daktarė, laba diena. Sveiki atvykę į posėdį. Aš lankiausi uh, jūsų vadovaujamėme centre ir mačiau, kokį darbą jūsų centras dirba. Turiu keletą klausimų, kuriuos norėčiau užduoti. Mačiau, kaip Portugalijoje viskas vyksta. Tai mano klausimas būtų toks, ar žinote, kad hepatitas A Portugalijoje yra e, plinta jų pastebėta ir Europos šiaurės šalyse. Mano klausimas būtų toks, kaip ECDC galėtų imtis transeuropinio komunikavimo, kad būtų atrastos reikiamos sąsijos, sąsijos ir kad būtų galima imtis iš karto veiksmų kovojant su šiomis infekcinėmis lygomis. Ačiū. Okay. Atsakymas. Jūs klausite apie hepatitą A, taip? hepatitas A yra kita tema, e, kuri labai aktuali, kur trūksta vakcinų. Kaip jau sakėm anksčiau, turime išsiaiškinti, kokios yra galimybės, kad e, šalis bendradarbiautų padėdamos viena kitai. Hepatitas A dabar, kai e, dabar yra susijęs su specifinėmis grupėmis, pavyzdžiui, homoseksualių santykių būdu yra perdodamas šis hepatitas. Tad būtina kalbėti apie prevencijos priemonės. Mm, be abejo, informacija yra svarbi ir reikia žiūrėti, kokiais komunikavimo kanalais geriausiai naudotis, kad kad e, tam tikras suinteresuotas grupės mūsų informacija pasiektų ir pasiektų tinkamiausių būdų. Pavyzdžiui, kad ir dėl živ galim pasinaudoti egzistuojančiais tinklais, kad tos žinios ir ta informacija būtų perduoti. Bet be abejo, vėlgi, vakcinavimas čia būtų efektyviausia priemonė, be jokios abejonės. Thank you very much. Now, uh, Mr. Zorinio. Pana Sorinė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sveikinu Jūs, germa gydytoja, tikrai džiaugiuosi Jūsų atliekamo darbu ir tikiuosi, kad Jūs galėsite toliau dirbti. Nemanau, jog atsitiktinai kalbama apie atsparumą mm, antibiotikams arba antimikrobinėms medžiagoms mes bandome e, sustabdyti padaryk e, dažną naudojimą veterinarijoje, žemės ūkėje antibiotikų. E, galima, aišku, renkti vairias kampanijas, dirbti su valstybėmis narėmis. Jūs tą darote ir jūs pasiūlėte konkrečiai dieną numatyti tokiai informatumo kampanijai. Bet Kitas dalykas - alternatyvių vaistų paieška. Jūs e, apie tai nekalbėjote ir mes dažnai apie tai pamirštame. E, ar jūs turite strategiją, kaip paremti mokslinius tyrimus, ieškant alternatyvių gydimo būdų? Galiausiai. Galiu pasakyti, jog Portugalijoje ir kitur Europoje e, padaugėjo hepito A susirgymo atveju ir kas yra daroma šios srityje. Pirmasis klausimas dėl strategijos e, mokslo tyrimų srityje ieškant alternatyvių vaistų. Moksliniai tyrimai nėra mūsų sritis. Ką mes galime daryti tam tikrais atvejais? Informuoti renk, e, apie tokius dalykus ieškoti mokslinės informacijos, pasižiūrėti, kas egzistuoja, kad būtų galima uh, įvertinti, ar sėkmingai galima būtų panaudoti vieną ar kitą medžiagą. Tai tik tai tiek mes tą galime padaryti, žiūrėti, ar yra informacijos faktų, bet negalime siekti, kad būtų atliekami moksliniai tyrimai, nes mūsų įgaliojimai nenumato tokių dalykų mums. Dėl A hepatito. Aš jau sakiau anksčiau, kad reikia pirmiausiai galvoti apie homoseksualius vyrus, kurie pirmiausiai nukenčia. Ir reikia geriau informuoti juos, reikia bendrauti su jais, taikyti prevencinės priemonės. Ir E, lygos atveju skatinti žmonės kreiptis į gydytojus. Dėkuoju toliau, ponas Ek. Dėkuoju, ponė Amon. Daugiau negu 150 tūkstančių žmonių ES miršta dėl to, kad jiems yra išsivystęs atsparumas antimikrobinėms medžiagoms. Komisijos narys Andriukaitis yra išsakęs savo poziciją šiuo klausimu. Jis vertina tai kaip didžiulę grėsmę sveikatai e, tiek žmonių, tiek gyvūno. Jis mano, kad reikia plačių, taikyti plačias priemonės, kovojant su šio reiškiniu. E, iš tikrųjų matau, kad kol kas, e, kai kalbam apie svarumą su anti, antimikrobinėms medžiagoms ir kova su tuo, tai labiau yra gal viešųjų ryšių akcijos, o ne e, konkretus veiksmai. Mm, galiu paminėti vieną triušių ūkį, kur e, buvo daug problemų. Ir noriu paklausti, ką jūs galvojate apie tas grėsmės, jūsų centras? Jūs turite taikyti e, požiūrį, pavyzdžiui, e, kalbėti apie tai, kad atsirand, jeigu yra intensyviai ūkininkaujama, pavyzdžiui, triušių fermuose labai daug naudojama antibiotikų ir galbūt reikia diferencijuoto požiūrio, kuris galėtų būti kelias įtikinant komisiją, kad reikia konkrečiai pradėti veikti. Mūsų kompetencija yra e, užkrečiamos lygos e, tarp žmonių Mes neturime įgaliojimų dirbti toje srityje, kurie jūs minėjote, nebent e, perdodamas atsparumas antimikrobinėms medžiagams nu, iš gyvūnų žmonėms, kurie, pavyzdžiui, juos prižiūri, kurie augina gyvulius. Tokių situacijų pasitaiko, mes jas gilinamės. Bet uh, jeigu kalbėsime apie gyvūnus, mes negalime konkrečiai šioje srityje dirbti. E, Šai pirek toliau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Amon už atvykimą į mūsų posėdį. Trejus metus dirbau Europos parlamente ir turėjau progą pamatyti, kokį darbą atlieka uh, Europos lygų prevencijos centras, Zikos virusas, ebola ir panašiai. Krizių buvo daug, jūs turėjote ne vieną jų spręsti. Norėčiau paklausti klausimą susijusiu su pono Gerbrandi ir pono Lyzė klausimu. Tai ką dabar darysim, jeigu pasižiūrėsime atsparumą antibiotikams, problematiką. Pavyzdžiui, Olandijoje tam skiriama daug dėmesio. Jūs turite veiksmų planą. Komisaras Andriukaitis sakė, kad labai efektyviai reikia kovoti su lyga. E, galbūt galėtume dirbti kartu su regionų komitetu šiais klausimais. Žinau, kad merai, regionuose dirbantis asmenys atvykę čia, e, turi galimybę mums pateikti informaciją. Mes galime juos informuoti apie tai, ką mes esame nuveikę Europos parlamente, tačiau jeigu bendro požiūrio nebus, juk niekas neveiks, tos mūsų priimtos priemonės ne, nebus tinkamai gyvendintos. Jeigu viskas tęsis taip, kaip dabar, tai baigsis taip, kad atsiras šimtai žmonių gyvenančių tose izoliuotose palapinėse, karantino zonoje. Reikia įtraukti būtinai regionų komitetą ir televiziją, laikraščius, e, žiniasklaidą. Ir manau, kad informacijos klaida būtų labai reikalingas dalykas. Be abejo, apie atsvarumą antibiotikams reikia kalbėti. Ir galiausiai, kokių finansinių išteklių jums reikėtų. Okay, thank you. Dėkoju. Ne tik e, su regionų komitetu turime dirbti, bet ir su visais, su kuo įmanoma. Jau seniai mes e, bandėme iškelti šią problemą viešumon, įtraukti ją į politinių vadovų, politikos vadovų darbosvarkę. Dabar jau matome rezultatus ir, kaip jūs sakėte, reikia užtikrinti, kad visi susitelktume ir koordinuotume veiksmus, nes labai e, negerai yra, kai skirtingi signalai atkeliauja iš skirtingų vietų. Ta mes puikiai žinome. Ką aš anksčiau minėjau, Europos e, informavimo apie antibiotikus dieną. Tai panašu tai, ką jūs sakote. Yra labai daug suinteresuotų subjektų, NVO, Europos agentūrų, pasaulinė sveikatos organizacija e, dirba šioje srityje. Ir e, e ši organizacija e, rengia savaitę e, informavimo apie antibiotikus Pasaulio sveikatos organizacija, tuo pačiu metu, kai mes rengsime savo dieną specialią. Ir reiškia, kad šalis taip pat turėtų e, rengti kampanijas savo šalise, galvoti apie specialias grupės, pavyzdžiui, gydoms, kurie, gydos, kurie e, išrašo vaistus ligonius, turi dalyvauti ir vieni, ir kiti. Reikia, kad būtų rengiami seminarai jiems ir taip pat žiniasklaidos atstovams, nes tai yra vienintelis būdas išspręsti šias problemas. dėl suinteresuotų subjektų aktualu ne e, bendrauti ne tik tai su e, žmonėmis užsiimančiais e, žmonių sveikata. Veterinarijos specialistai taip pat labai svarbus stomatologijos specialistai. Mes turime bendrauti su visais ir mes norime ir esame pasiryžę dirbti sprendžiant šią problemą. Mat matome jau tam tikrų rezultatų, tačiau ne viską padarysime iškart, reikia e, kantrai dirbti, reikia būti pasirengusiems galvoti apie penkerių dešimties metų laikotarpį. Dėkuoju, ponė Melio. E, Dėkuoju. Sveikinu Jūs ir tikiuosi, kad Jūs galėsite toliau dirbti agentūroje, dirbti mūsų visų labui. E, egzistuoja kita agentūra EFSA, e, mūsų maisto apsaugos standartai yra labai aukšti, maistas mūsų yra E, saugumas mums labai aktualu, tačiau yra e, įvairių problemų su e, listerija ir kitomis bakterijomis. Ir aš noriu paklausyti jūsų, kaip galima greitai, kaip jūs bendradarbiavote su EFSA, kad būtų galima greitai sureaguoti. Mes su EFSA bendradarbiaujame seniai, nuo 2006 metų kasmet E, apie zoonozes rengiame ataskaitas, apie protrukius. Ir kalbame apie patogenus, kurie yra, e, pavyzdžiui, gali būti maiste e, ar pašaruose rengami duomenys iš šių sričių. Ir rengiame ataskaitą One Health Ir man atrodo, kad taip toliau turi būti dirbama. Mes atliekame bendrai analizę, e, rengėme šią ataskaitą, taip pat e, darome bendrus pareiškimus spaudai ir net esant protrukiams taip pat bendrai vertiname riziką. Galima pasakyti, kad e, galvant apie visuomenės sveikatą ir maisto saugą, E, tie dalykai yra susiję ir atsiranda galimybių taikyti priemonės, daugiau galimybių. Dėkuoju. Ponas Pari. Parija, dar kartą. Ačiū, ponė Amon. Uh, živ infekcija. Portugalijoje m, mm, tai didelį susirūpinimą, nemažai susirūpinimo keliantis klausimas, e, bandoma e, kontroliuoti e, živ ir naudojami vaistai. Ir aš norėjau paklausti, ką Jūs galvote apie Europos konsensusą šioje srityje. Aišku, reikės žvelgti kiekvienos šalies specifiką. Uh, E, labai daug pasiekta per pastruosius 30 e, metų mokslo tyrimų srityje. Ir ką galima kitose srityse nuveikti sveikatos apsaugos, galvojant apie mūsų patirtį e, gydant živ. Pradėsiu nuo živ. Kaip jūs e, sakėte, Labai svarbu, kaip galima anksčiau diagnozuoti užsikretimą ir užtikrinti, kad žmonės, kurie nustatytas, nustatyta živ infekcija, gautų vaistų. Ir iki 30 metų siekiama užtikrinti, kad e, būtų išgyvendintas ši lyga ir, ir, ir infekcija, bet mes to nepasieksime, jeigu daugiau dėmesio neskirsime prevencijai ir turime band, skatinti tam tikras priemonės. Gydimas, gydimo galimybių yra ir žmonės užsikrėtę gali gyventi beveik kaip ir visi kiti bet nesusirgus, neužsikrėtus živ gyvenimo kokybė vis tiek geresnė ir mes turime kalbėti apie tai, kalbėti uh, žmogiškąją prasme, taip pat ekonominę prasme. Taip pat mes turėtume pagalvoti, kaip galėtume sustiprinti prevencinės priemonės, kovant su živ Manau, kad galime imtis bendrų veiksmų. Mūsų centras yra lygų prevencijos ir kontrolės centras. Taigi manau, kad mes turėtume aktyviau e, dirbti prevencijos srityje ir kitų lygų atžvilgių. Pone Dali. Dėkuoju, pirmininkė. Daktarė Amon, klausime jūsų pakartotinių klausimų, bet šis, šis rytis labai įdomi ir jūs pradžioje taip pat kalbėjote apie įvairias rytis. E, jūs e, pradžioje e, pasakėte labai tvirtai, kad reikia iškart veikti, o ne praėjus metams iškilus problemoms konkrečioms. Bet kartais lengviau yra pasakyti, kad reikia iškart veikti, Tačiau biurokratinės kliūtis ar kažkokios kitos problemos neleidžia to padaryti ir reaguojama kur kas lėčiau negu kad būtina. E, jūs kalbėjote apie svarbių klausimą ir aš sutinku su jumis reikia imtis veiksmų, gal jau net vakar, o ne šiandieną. Ir kaip iš tikrųjų galima tai užtikrinti ir tą padaryti praktiškai? kai, pavyzdžiui, tam tikrais atvejais reikia tikrai sureaguoti nedelsiant. Aš ką turėjau galvoje? Turėjau galvoje, turėjau um, galvoje skubų rizikos vertinimą. Mes turime dirbti, kad kaip galima anksčiau nustatytume grėsmės ir labai daug dirbame tam, kad užtikrintume, jog E, peržiūrėtume e, tam tikrus e, gandus, įvertintume juos visame pasaulyje egzistuojančius gandus ir galėtume numatyti, kas nu, gali paveikti Europos Sąjungą ir mes tokiu būdu atliekame rizikos vertinimą. Ir vertindami riziką mes numatome tam tikras prevencijos galimybės, ne tik tai prevencijos, bet ir kontrolės galimybės. Ir kaip jūs sakėte, kai kada galima priemonės greitai gyventinti, tai gali išspręsti e, problemas, pavyzdžiui, suvaldyti e, kažkokį protrukį, krizę išspręsti, bet e, ilgalaikė perspektyva yra kitaip. Priemonės ilgalaikės reiškia, kad reikia stiprinti pajėgumus, keisti struktūrą, gyvenimo priemonės ir taip toliau ir panašiai. O tai yra dalykai, kurie, man atrodo, gali atsirasti dirbant mums kartu su valstybėmis narėmis. Mes turime paremti jas, e, užtikrinti, kad jos galės kaip galima geriau susitvarkyti su tokiamis kylančiamis problemos, kaip galima anksčiau. Mes turime sustiprinti pasirengimą, e, saugą e, valstybių narių lygmenyje ir reikia tos dalykus sustiprinti. Dabar aš norėčiau jūsų paklausti, būsiu paskutinė klausė. E, kokie jūsų kaip agentūros vadovės didžiausi rūpeščiai, biudžetas, ištekliai? Ar trumpai galėtumėte atsakyti į pajėg... apie pajėgumus kaip direktorė? E, Susidurime su ekonominėmis problemomis rimtomis, kaip aš ir minėjau, 18 metais Mes e, baigėme rengti šių metų pradžioje e, pareigybių e, struktūrą, kurią turėjome nuo 13 metų, atsirado tam tikrų pokyčių ir mes dabar turime e, galvoti, kad turime veikti tose srityse, kur galime padaryti kaip galima didesnį poveikį. Ir mes turime pagalvoti, kaip mūsų poveikį įvertinsime, išmatuosime. Dėl to aš minėjau, aš minėjau rodiklius Ir taip pat minėjau e, dialogą su kitais suinteresuotais subjektais. Mes e, galime teikti pasiūlymus e, apie veiklą, kuri būtų vertingiausia, bet mes turime bendrauti su partneriais, kad mm, su, galėtume įsiaiškinti, ar tai iš tikrųjų ir jiems yra pats, patys svarbiausi dalykai. Ir aš mm, tą turėjau galvoje, kai pasisakiau anksčiau kai sakiau, kad yra svarbu mums, e, kaip galima labiau sustiprinti mūsų poveikį. Nes jeigu mes e, kažką sukūrėme, tai bus nepriklausomas kokybiškas tam tikras produktas, dalykas, bet niekam jis nebus reikalingas. Ir jeigu niekas nepanaudos to, ar mes veiksmingai dirbame greitai ar negreitai, nesvarbu, nes tai niekam nebus naudinga. Ir mes turime e, žinoti, kas yra naudinga ir veikti kaip galima veiksmingiau. Dėkoju, dėkoju Jums už klausimus. Dabar, ponė Aman, e, apibendrins klausimus ir suteiksiu žodį Jums nelgiau kaip penkioms minutėms. Noriu Jums padėkoti už visus klausimus. Galbūt neatsakiau jų taip išsamei, kaip Jūs norėjote, tačiau šie klausimai man yra signalas, kas rūpi Jums. Ir galiu Jūs patikinti, kad peržiūrėsime visus klausimus ir jais vadovausimės, numatydami savo darbą artimiausiais metais. Na, paminėtos temos buvo tokios, kokių tikėjausi ir mes šias temas vertiname kaip mūsų prioritetą. Tačiau, kaip parodė pastarėjai metai, mes visi turime žinoti, kad viskas, ką planuojame, gali sužlugdyti kokią nors kylanti krizę. Tai gali būti, e, tarkime, gripo pandemija, galinti prasidėti bet kuriuo metu dėl kurios e, visus kitus darbus gali tekti atidėti į šalį. Tiesiog noriu jūs aspė, įspėti, kad tai, ką mes numatysime dabar, galbūt e, negalios visą laikotarpį. Ypač paskutinis klausimas man suteikia galimybę e, Jums pasakyti, kad ateityje mums gali per artimiausius keliarius metus mums gali tekti dirbti su negatyviais prioritetais. Mm, nors mes matysime tuos dalykus, kur, kurie yra svarbus, kuriuos reikia daryti, gali nepavykti to padaryti dėl ribotų išteklių. Kalbant apie sustiprintą tarptautinį bendradarbiavimą ir jam prireiks papildomų išteklių ir mes turėsime dirbti su tuo, ką turime. Reikės e, žiūrėti, kokiu galimybu turime plėstis, bet jeigu jų nebus, tai mums teks tiesiog e, apriboti, mažinti savo užmojus. Dėl to aš ir prašau jūsų supratimo, supratingumo, suprasti, kad e, gali ne viską mums pavykti įgyvendinti. Ir praėjusią kartą aš minėjau svarbų dalyką. Tos diskusijos apie didesnį efektyvumą yra teigiamas dalykas, aš jas remiu, tačiau neturėtume to atsijėti nuo mūsų tikslo. Tai yra tikslo identifikuoti, e, nagrinėti ir informuoti apie užkrečiamųjų lygų grėsmės. Aš labai noriu diskusiją apie didesnį veiksmingumą susijęti su mūsų daromų poveikių, mūsų darbų pagal mūsų įgaliojimus. Tai mums padės pamatyti svarbiausius dalykus, kuriuos mes galime veiksmingiausiai gyvendinti. Toks yra mano tvirtas tikslas. Mes, mūsų organizacija, turi atsisakyti tų dalykų, kurie nukreipia mūsų išteklius nuo rezultatų ir nuo tų dalykų, kurie nėra visiškai būtini. Tai aš esu pasirengusi daryti, tačiau nesu pasirengusi to daryti mūsų tikslo e, sąskaita. E, manau, tikrai mes, mūsų darbas dėl užkrečiamųjų lygų yra vertingas. Ačiū, poniai Amon, e, baigiame ECDC, kandidatės į ECDC generalinius direktorius klausimus. Ačiū poniai Anon, kad jie atvyko pas mus. Now, dear colleagues, we move to the item 7 on our... Kolegos, dabar periname prie septinto darbo tvarkės punkto. Mm, svarstysime pranešimo projektą, kurį parengė ponas Sep Dans. Tai yra ES tvarumo veiksmai. Pradėsime diskusiją nuo pranešėjo. Ačiū pirmininkė. Dėkoju kolegoms už susidomėjimą, už paramą Manau, kad visų šešėlinių pranešėjų biurai puikiai bendravo, esu už tai labai dėkingas. Šis klausimas tvaraus vystimosi tikslų klausimas yra labai platus, jis e, susijęs praktiškai su kiekvienu ES darbo aspektu ir kai turime tokį platų tikslą, labai sunku yra parengti veiksmų planą, kuris apriektų visas reikiamas darbo sritis. E, savo pranešime aš norėjau iškelti mintį, kad ES turi laikytis ne tik e, kažkokio tikslų kontrolinio sąrašo ar turėti e, darbo programas. Labai svarbus yra ir institucijų bendradarbiavimas, taip pat e, įvairių vyriausybinių ligmenų, nacionalinio, regioninio ir vietos ligmens bendradarbiavimas. Tai yra vienintelis būdas tikslams pasiekti. Tikslų nepasieksime tiesiog sudarę veiksmų sąrašą, tokių veiksmų, kurie atitiktų nustatytus darnaus vystimosi tikslus. E, daug daugiau reikės padaryti, siekiant realiai įrodyti, kaip mes įgyvendinsime šios tikslus. Dėl visų, prie visų e, tvaraus vystimosi tikslų prisijungė visos valstybės narės ir ES. Šie tikslai yra horizontalūs, apima visas ES ir valstybių narių kompetencijas. Čia patenka ir atskirų piliečių bei nacionalinių ir vietos valdžios institucijų veiksmai. Taigi labai svarbu mums apsispręsti, kaip mes visi kartu sieksime tų tikslų. Ir taip pat reikia pasižiūrėti į kiekvieno partnerio, kiekvieno veikėjo E, gebėjimus, e, numatant pažangą šioje srityje. Kadangi šio, šis klausimas yra toks platus, tenka apgailę stauti, kad vos keletas Europos parlamento komitetų buvo parinkti renkti nuomonės, reikšti nuomonės dėl šio pranešimo. Žinoma, gausime techninę paramą, bet tai reiškia, kad Envi komitete mums teks pasitelkti labai didelį kūrybiškumą, bandant įtraukti e, vis, visus pasiūlytus pakeitimus. Labai svarbu, kad mes įvardytume visas sritis, kur įgyvendinant darnaus vystimosi tikslus siekiama gerinti gyvenimo kokybę ne tik besivystančiose šalise, bet ir e, Europos Sąjungoje Mm, matote, kad tas, kad tas pranešimas yra labai glaustas, neįskaitant, neįskaitant mm, paaiškinimų ir nuomonių, ten yra tik 800 žodžių. Ir, žinoma, labai sunku tokiu tekstu apriepti tą plačią sritį. Žinoma, daug kas pasikeis e, pakeitimų teikimo etapu. Tada bus pateikta papildomų minčių, kaip mums įgyvendinti tikslus. Na, turėdamas galvoje man paskirto darbo pribojimus, mėginau padaryti keletą dalykų. Aš pateikiu papildomą kontekstą, kuris bus naudingas busimam veiksmų planui. Stengiuosi užtikrinti, kad e, tvaraus vystimosi tikslai taptų uh, ne tik dabartinių, bet ir būsimų programų neatsiejama dalimi. Taip pat bandžiau, galvodamas apie ES požiūrį, sakyti, kad e, įvairių partnerių platforma čia atliks labai svarbu vaidmenį. Tvaraus įstymosi tikslų nepavyks įgyvendinti nesikonsultuojant su įvairiais lygiais. Ir aš čia kalbu ne tik apie vyriausybę, bet žinoma ir apie pilietinę visuomenę. E, taip pat aš kalbu apie kiekvieną E, tvaraus vystimosi tikslą ir išvedu paralelės tarp šių tikslų ir Paryžiaus susitarimo. Taip pat bandau integruoti šios tikslus į geresnio reguliavimo strategiją. Pabandžiau įvardyti taip pat tas politikos rytis, kuriuose ES nutolo nuo tvaraus vystimos tikslų įgyvendinimo. Ir, pavyzdžiui, darau konkrečią nuorodą į e, paskatas naudoti biokūrą. Šiame pranešime taip pat yra pripažįstama, kad šiame procese nebus vien e, nugalėtojų, bus ir pralaimėjusiųjų. Ir tai lems darbas, kurį dabar turėsime nuveikti. Čia kalbu apie e, tvarų augimą ir tvarę pramonę. Na, pastaruoju metu tapo madinga apsimesti, kad galima rasti paprastų sprendimų e, sudėtingoms problemoms spręsti. Ir Bet iš tikrųjų problemų yra ir jos veikia žmonės dirbančius e, tose sektoriuose, kurie daro, kurie daro labai didelį poveikį mūsų planetai ir klimato kaitai. Tikrai lengvo būdo spręsti problemas nėra. Mes negalime ir toliau išmesti milžiniškus CO2 ir kitus šiltnamio dujų efektą sukeliančių dujų kiekius į atmosferą. Reikia pokyčių ir tai reiškia, kad žmonės, kurie e, kurios paveiks tie pokyčiai, neturi būti palikti likimo valiai. Čia prireiks kolektyvinio proceso, kuriame dalyvautų visi, visų sektorių atstovai ir e, tai, į tai reikia atsižvelgti diskutuojant čia. Aš jau pradėjau daryti pakeitimus savo paties pranešime, na gal tai atrodo keistai, bet tais pakeitimais aš stengsiuos E, detaliau e, aprašyti įvairių lygių platformą. Mes negalime tikėtis, kad ES institucijos primes e, numatys teisės aktus ir įgyvendins juos iki vietos lygio. Iš tikrųjų, reikia, kad vyktų kolektyvinis procesas, kad vyktų dvipusės dargašalės diskusijos ir labai dažnai veiksmų reikia imtis ne ES, bet vietos miestų lygių. Ir čia aš norėčiau pripažinti ir labai svarbų regionų komiteto darbą. Jis daug nuveikė svarstydamas, kaip įgyvendinti geriausios praktikos pavyzdžius ir kaip e, užmėgsti darbinius santykius ir kaip tie santykiai turėtų atrodyti. Aš manau, kad mes turime sukurti tinkamą forumą, kur parlamentas, komisija, valstybės narės galėtų bendradarbiauti, įvardyti pagrindinės kliūtis ir pasitelkti visus partnerius. Ir aš tikiuosi, kad kors nedvėjodami teiks pakeitimus, kurie atspindės ir jų patirtį, jų praktiką ir kliūtis. Manau, kad čia mes turime pasitelkti viziją. Tikrai labai svarbu įgyvendinti numatytus tikslus tai svarbu ne tik šiam komitetui, bet ir apskritai visam Europos parlamento darbui ir visam ES veiklai per artimiausius metus. Tai turi būti viso šio proceso dalis ir aš dabar esu pasirengęs išklausyti kolegų nuomonių. Ačiū. Dėkuoju. Suteiksiu žodį pirmiausia šešėliams pranešėjams. Pirmiausia, žodis kolegai Farijam. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui, ponui Dens, už parengtą pranešimą. Aš esu šešėlinis pranešėjas šiuo klausimu. Projektas, aiškiai, rodo, kokių iššūkių iškyla Europos Sąjungoje, bandant spręsti 2030 metų tvaraus vystimosi tikslus dėl kurių buvo susitarta e, Junktinių tautų konferencijoje. Aš suprantu, kad Europos Sąjungai dabar teks, o, tenka unikali proga parodyti savo lyderystę. Turime likti e, ambicingai nusiteikę, tačiau turime taip pat elgtis racionaliai, turime įsigyvendinti 2030 metų darbo tvarkę, neturi čia būti jokių dviprasnybių, turime iš karto įvertinti visus iškylančius iššūkius, įskaitant pasaulinius, turime tokių, pavyzdžiui, iššūkių kaip finansų krizė, klimatų kaita, kaip dabar mūsų grečiančios krizės. Be abejo, visi tie dalykai yra susiję politiškai, aplinkosaugiškai, ekonomiškai. Negalime šių dalykų nagrinėti paskirai. Ir teisingai pranešėjas tai ir mini. Pranešime, kurį rengti padėjau savotiškai, matome, kad politinės vizijos reikia daugeliu tų iššūkių išspręsti. Apie tai ir kalbama pranešime. Mums reikia specifinių veiksmų plano, jeigu norime, kad vystimasis būtų tvarus. Jis turi būti tvirtintas ES visose politikose. E, taip pat atitinkamas ir užmojus turi būti pasirinktas siekti 2030 metų tikslų. Kai kas yra apimta jau dabartinėse ES politikose ir darbo atvarkėse, bet to nepakanka, kad būtų pasiekti tvaraus vystimosi tikslai. Tad, kolegos, šis šio pranešimo fazė dar tebėra pradinė, dar jis bus tobulinamas, bet svarbiausius mintis yra aiškiai išdėstytos ir e, matome, kad viskas turi būti susijęta su, tvarius, e, su, su tvariu vystimuose. Mes turime uh, numatę trumpalaikės ir ilgalaikesnės politikas, jos turi būti tinkamai koordinuojamos. E, ir tvarus įsimosi tikslai turi būti tinkamai gyvendinami. Mums reikia turėti taip pat galimybę pamatuoti, ko mes pasiekėm, ką pasieksime iki 2030 metų. Taip pat mums reikia turėti galimybės patikrinti, kaip įvykdėme 2017 metų tvarus vystimosi tikslus. Pranešime taip pat kreipiamasi e, į Europos komisiją ir prašoma, kad 2030 metų darbo tvarkė būtų įtraukta į kitas ES politikas ir į darbų planą. Pernai lapkričio 22 Europos komisija pasakė savo dokumente, kad būtina veikti ES tvarumo linkme, ten paminėti svarbiausi prioritetai, bet e, detalaus išdėstymo nėra. E, pavyzdžiui, Europos komisija siūlo sudaryti daugia šalę platformą, kur būtų vaidinamas e, aktyvus vaidmo keičiantis geriausią praktiką, siekiant, geria, e, siekiant e, tvarus vystimosi tikslų ir kur būtų teikiamos reikimos konsultacijos. Tačiau be tų aptakių formuluočių konkretesnių dalykų pernelik daug ir nėra. Mes manome, kad būtina pateikti pakeitimus ir čia dirbsime kartu su ponu Dens. Ir manytume, kad tvarus vystimasis turėtų būti šerdės ES visų įgyvendinamų politikų. Europos parlamente turime daryti viską, kad visi galėtų gyventi normaliai, kad galėtų gyventi oriai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmininkė, ačiū. Kitas kalbėtojas yra kolega Gerbrandi. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu ponų Dens padėkoti už jo parengtą pranešimą. Tačiau norėčiau pradėti nuo komisijos komunikato. Aš paprastai labai pozityviai vertinu Europos komisijos darbą. Tu, kad kai perskaičiau tą komunikatą, buvau šokiruotas, nes jis yra šokiruojančiai silpnas pranešimas. Galiu pritarti uh, tiems žingsniams, kurie siūlomi artimiausių metų tos politikos rytyje, bet svarbiausių dalykų Europos komisija nenumato siekiant e, tvaraus vystimosi tikslų. Tai yra didžiulis, silpnas, sakyčiau, e, dalykas šitame pranešime. Mes sakome, kad siekdami tvarios ekonomikos galime pasiekti svarbiausių tikslų, komisijos komunikate kaip tik to ir trūksta. Trūksta tų e, susietų dalykų. Tvarus vystimosi tikslai juk turi turėti kažką bendro su Europos komisijos teikiamomis gairėmis. Šiuo atveju taip nėra, dokumente tai neatsispindi. Be abejo, iššūkių Europoje yra daug. Ekonominiai dalykai, užimtumas, sensanti visuomenė, pabėgėlių krizė, Sirijos klausimai. Bet visus šios dalykus jie vienas didžiulis iššūkis. Tai yra pereimas prie tvarios ekonomijos. Tai yra sąlyga, kurioje būtina visam kam, jos dėka galima išspręsti visus kitus iššūkius. Jeigu mums pavyktų tai padaryti, išspręstume tuos iššūkius. Ir komisija čia praleidžia progą pamatyti esmę. Europos parlamentas e, sakė, kad už tvarų vystymą bus atsakinga Europos komisija. Ir tuomet pagrindinė mintis buvo ta, kad Europos komisija pateiks ateities darbo tvarkę kurios dėka bus siekiama esminių vystimosi tikslų. Tačiau taip neatsitiko. Jeigu pasižiūrėčiau, pavyzdžiui, septintąjį punktą, ten yra pasakyta, kad Europos socialinis modelis nebus tvarus ateityje, jeigu augimas ekonomikos bus dabartinio lygio. Bet mes norime pasakyti, kad mūsų ekonomika, jeigu bus tvari, tai bus tvarus ir mūsų socialinis modelis. E, mes čia nekalbame galiausiai apie ekonominius ar socialinius modelius, mes kalbame apie tvarumą. Jeigu Amerika naudoja pasakymą America first, Amerika pirmiausia, tai mes turime sakyti, kad mums pirmiausias ir svarbiausias dalykas turėtų būti tvarumas. Tačiau mes to nepasakom. Pasižiūrėkite į įvairovę. Tai yra, pavyzdžiui, mūsų, mūsų, mūsų politinė korta. Mes Kol kas dėja nepasiekėme jokių esminių tikslų, bet kodėl komisija nesijima tos galimybės pasinaudoti šio dalykų. Komisaras Vela gal bando kažką daryti pats skirai, pats vienas, bet juk visai kitų lygmenių tuos klausimus reikia kelti ir tai tikrai nuvilia. Aš šiandien apie tai kalbu šiandien taip stipriai dėl to, kad esame atėję į kryškelę. Įvyko breksitas, turime neigiamą tvarko, darbo tvarkę, bet juk turime galimybę pakeisti ES politikas ir galiausiai galvoti ne tik apie dabartinę e, dabartinę daugiametę finansinę programą, bet apie būsimasias taip pat. Pavyzdžiui, dabar mes investuojame ir sulaukėme neįgiamo efekto bioįvairovės rytyje, aplinkosaugos rytyje. Ir ateityje reikės taisyti tos šiandienos blogus padarytus sprendimus, tai irgi kainuoja, kainuoja laiką ir pinigus. Tad aš manau, kad pavyzdžiui, e, ESIF lėšų naudojimas turi būti iš esmės permastytas. E, gyvename labai įdomų laikotarpį. Ir dabar tuo įdomiu laikotarpiu Europos komisija pateikė tvarumo strategiją, kuri viso labo yra pavadinimas ir nieko daugiau. Tada aš kviečiau komisiją grįžti vėl prie to darbo ir padirbėti papildomai, kad mes galėtume savo darbą pradėti. Pavyzdžiui, komisijos e, pirmininko pavaduotoją poną Timermaną norėčiau išklausyti ir išgirsti, kodėl jis manė, kad reikėjo gaišti šitiek lauko tokiam, laiko tokiam niekalui pagaminti. Kolega Ek yra kitas kalbėtojas, prašau. Dėkoju. Tiesą pasakius, aš sutinku su tuo, kas buvo pasakyta. 2016 metų komunikate buvo kalbama apie ES veiksmų planą tvarumų užtikrinti. Ir čia Europos komisija sako, kad uh, visuomenės e, susidurs su didžiulėmis tvarumo problemomis, taršos problema, e, netvarios energijos problema ir išvardino visai lė kitų pavyzdžių. Taip, visi dėl to sutinka. Tačiau svarbiausia yra tai, kad ES komunikate mums nepateikiama jokios vizijos, kokio politinio atsakymo, kuris yra būtinas, reikėtų spręsti šioms krizėms. Nes jau dabar kokie tie sukūrai yra aišku, jie identifikuoti. Kalbam apie vartojimą tvarų, apie tvarę gamybą, apie tvarę ekonomiką. Kalbame apie eilę visų dalykų. Ir manyčiau, kad tiesiog neatsakinga apie tai nieko nesakyti yra komunikate. Šiuo atveju kyla klausimas būti ar nebūti mums šitoje, šitoje planetoje, bet pagaliau reikia ieškoti atsakymų iš šios klausimus. Norėčiau priminti Europos komisijai, kad ataskaitoje E, aplinkosaugos agentūros yra, buvo kalbama apie 60 procentų saugotinų erdvių ir rūšių. Ir dabar, sakoma, joms kyla grėsmė. Daugeliu atveju visa tai yra susiję su žemės ūkio veiklos intensyvėjimu. Jungtinių tautų maisto organizacija labai aiškiai parodė, kaip dabartinė žemės ūkio praktika neigiamai veikia aplinkosaugos pusiausvyrą kaip neigiamai veikia gyvūnų buveinės, bioįvairovę, dirbožėmį. Tad norėčiau priminti visą tai Europos komisijai ir kviečiu Europos komisiją ir aplinkosaugos komitetą remtis jau priimtą rekomendaciją. Norėčiau kreiptis ir. Norėčiau, pris, kad prisimintume jungtinių tautų specialiosios pranešėjo žodžius, jie kalba apie vartojimo ir gamybos būdų esminį pakeitimą. Jis sako, kad reikia sustiprinti žalinimo priemonių dėgymą e, gyvendinant bendrą žemės ūkio politiką, bet už žalinimo priemonių nepakaks. Europos komisijos dokumentas yra prastas, paviršutiniškas, tiesiog e, baisiai nemokšiškas tas dokumentas yra e, toks, kokį mes dabar jį matome. Kaip sakoma, jeigu skaudėtų nuo tokio nemokšiškumo, tai ne vienas riektų iš skausmo dabar. Dėkui. Myself, for... Dabar savo suteiksiu žodį. Atsiprašau kolegos, bet taip atsitiko, aš nesikėjau, kad uh, turėsiu pavaduoti pirmininkę. E, laikysiuos laiko limito, labai nesiplėsiu. Pirmiausiai norėčiau prisijungti prie kolegų ir pasakyti, kad šiek tiek nusivyliau komisijos komunikatu šiuo klausimu, nes jis nelabai atitinka mūsų poreikius ar norus e, siekiant e, tų tikslų, kurie išdėstė ir nausvystimuose tiksluose. Aš norėčiau gal vis tik labiau pakalbėti apie pranešimą, kuris manau, yra puikus pagrindas tolesniam darbui. Ir ką mes dabar galime daryti toliau? Kai kuriuose dalyse pranešimo raginama komisija e, suderinti e, komisijos tikslus, e, taisyklės, principus, sudarnaus vystimus tikslais. Ponas Gerbrandi minėjo klimato tikslus Pasižiūrėsime į, reikia pirmiausia į pasižiūrėti, ar dabartinė ES tikslai klimato, kovos su klimato e, pasiekmėmis rytyje, klimato kaitos pasiekmėmis atitinka Paryžiaus tarimus ir darnaus vystimosi tikslus. Taip pat e, reikia suprasti, kad nepakanka kosmetinių priemonių. Turime sukurti e, naujas priemonės dėl miestų regionų svarbi yra nuoroda į juos. Galima, aišku, kai ką sustiprinti, patobulinti, tačiau aš manau, jog mums reikia, kad komisija sistemiškai vertintų visas ES politikos priemonės, ES finansavimą, valstybių narių skiriamą finansavimą ir pasižiūrėti, ar tai atitinka tvarau, tvarumo tikslus, ar darnaus vystimosi tikslus ir ar yra mm, vientisumas tarp jų ir ES strategijos skripčių. Ir reikia pasižiūrėti, ar mūsų kriterijai, mūsų kryptis pasirinktos leis mums užtikrinti, kad bus pasiekta darnaus vystimosi tikslų. Jau kai kas, ką pasiūlė komisija, yra neblogos pastangos, tačiau to nepakanka. Ir dabar, mano nuomonė, egzistuojančios strategijos nėra pakankamos. Valstybės narės taip pat dar gali daugą padaryti reikia ir komisijos kontrolės ir stebėsienos gana griežtos. Taip pat manau, kad reikėtų kalbėti aiškiau dėl biologinės įvairovės. Kaip mes žinome, tai yra viena iš rimčiausių problemų tvarumo požiūrį. Europos Sąjungos bioįvairovė, gamtiniai ištekliai, įvairios ekosistemos atsidūrusios yra pavojuje. Mes turime e, rimčiau siekti apginti ir reikia geriau gyvendinti dabartinius teisės aktus ir priemonės. Galiausiai pasakysiu, kad yra dar daug priemonių, kurias minėsime e, per diskusiją šešėlinių pranešėjus tikime, bet labai svarbus dalykas yra informavimas ir švietimas. Matome, kad ES yra nusigręžiama nuo tam tikrų požiūrių vyriausybės kartais ir visuomenė. Uh, taip elgesi nesuvokiama visuomet yra svarba tvarumo ir mes turėtume daugiau investuoti į informavimą, į švietimą, kad būtų aiškiau, kas, kaip svarbu yra užtikrinti ir kodėl svarbu užtikrinti tvarę e, Europos Sąjungą ekonomikos tvarumą, nes kitaip 21 amžiuje mums nepavyks sėkmingai dirbti. Dėkuoju dabar ponė Evi. Dėkuoju. Pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti pono Dans pranešimu. Nors Europos komisijos dokumentas, kuris pranešimo pagrindas, yra kritikuotinas. E, dėl duomenų, kuriais turi būti pagrįstimi vertinimai Europos aplinkos agentūra minima 16 metų aplinkos saugos būklė, tai turi būti išėties taškas mūsų požiūrį, bet vaizdas yra labai liūdinantis. Matome, kad pagal 4 iš 30 rodiklių mūsų aplinkos apsaugos būklė pablogėjo. bioįvairovės, buveinių, e, apsaugos priemonių sityje, šiltname efektą sukeliančių dujų mažinimo sityje, ypač transporto sektorius čia paminėtinas. Taip pat paviršinio vandens kokybė. E, neturime pakankamai duomenų kai kuriuose srityse, nes valstybės narės jų neatsiunčia ir e, tai kelia klausimą, ar mums pavyks iki dešimtųjų metų pasiekti savo tikslų. Yra ir kiti sektoriai, septyni sektoriai, e, kuriuose pagerėjo padėtis bėgant laikui, tačiau atrodo, kad vis tiek sunku bus tuose sektoriuose pasiekti e, tikslų iki 20 metų e, ekosistemos ir e, e, ir dumblėjimas, taip pat maisto e, gamybos sektoriai, kai kuriuose nepavyks pasiekti e, nusibriežtų tikslų. 9.30 galbūt ir bus įvykdyti iš viso. Taip sakiau, liūdinantis yra vaizdas ir taip pat reikia galvoti apie sektorius, e, kur reikia sustiprinti ES veiksmus. Turime e, galvoti apie rodiklius ir apie gebėjimą juos interpretuoti. Nes penelik dažnai rodikliai yra neaiškus. Pateiksiu Jums konkretų pavyzdį. Oro kokybė Europos miestuose. Gana dažnai kalbama apie 10-2,5 skesmens detalės kietasias, bet PM dalelės, bet neminimos dar smulkesnės detalės, nuo kurių kenčia žmonių sveikata. ir e, galbūt galima pasitelkti tam tikras kaukės, norint nuo jų apsisaugoti. Taip pat neminim ir kiti teršalai. Ir ateityje tie dalykai turi būti minimi. Svarbus elementai yra susijęs su apvartinto šios e, leidimų sistema, klimato energetikos priemonėmis ir atėjo laikas dabar atvirai uh, sąžiningai įvertinti padėtį ir, jeigu reikia, išsakyti kritiką apivartinių taršos leidimų sistemai, nes man regis, kad ne viskas iki šiol gerai buvo padaryta. Pramonė, pavyzdžiui, neinvestuoja į švaresnės technologijas. E, nežiūrint to, kad ES skiria nemažai finansavimo, bet tai naudojama nenaudingiems e, plataus masto projektams, kurie yra taršus ir labai dažnai yra susijęs su iškasnio e, kūro naudojimo. Mes Europoje to nenorime ir tai nėra geras kelias. Is, uh, Pone Dornano, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai už atliktą darbą Europos komisijos dokumentas dėl ES ateities, tvarios ateities, pramaišiui kalba apie nedarbą, vyrų ir moterų lygybę ir klausimus, kurie rūpi mums visiems, mūsų komitetui, žiedinę ekonomiką ir energetinį perėjimą. Iš tiesų sunku nepritarti esmei to dokumento, nes svarbu keisti situaciją. Būtina mums visiems funkcionuoti, pradėti kitaip E, be abejo, norint e, išspręsti klausimus iš esmės reikia kovoti ne su pasiekmėmis, bet ieškoti, kaip įveikti priežastis. E, atsirado per nelik daug atliekų, ypač plastikinių jūrose, vandenynuose. Tai yra žmogaus veiklos rezultatas. Būtina pastelti naujus veiklos modelius, būtina saugoti mūsų ES įmonės. Ir pirmiausia, mąstau apie investicijas, kurias ES komisija siūlo į atsinaujinančios energijos rytį. Yra žinoma, kad e, elektros, e, saulės elektro energijos gamybos rytyje yra daug galimybių, tačiau e, egzistuoja kitų valstybių, Kinija konkrečiai, kurios vykdo dempingą šios rytyje, gamindamos saulės ekranus labai pigiai, pernelyg pigiai. Tad reikėtų išsiaiškinti, E, įsitikinti, ar mes konkuruojame lygiomis sąlygomis su likusiu pasauliu. Tai štai tiek yra klausimų ir manau, kad juos busimoji diskusijų būtinai reikia iškelti. Ačiū. And... Labai ačiū. Pasisakė visi šešėliniai pranešiai. Galime steigti žodį kitiems kolegoms. Pone Miller. Dėkuoju. Nemažai kritikos išsakyta komisijos dokumentų dėl tvarumo. Tačiau e, aš norėčiau taip pat padėkoti pranešėjui. Manau, kad e, bandoma žengti pozityvius žingsnius teisinga e, kryptimi. Aš Žemės ūkio komitete esu nuomonės referentė. Žemės ūkio politika, e, miškų sektorius visiškai nepakliūva į apriepti dokumento ir aš pateiksiu savo pakeitimus, kad pagerinčiau pranešimą šio požiūriu. Žemės ūkis miškininkystė sukuria labai daug darbo vietų ir užtikna biorovės apsaugą. Vienas pavyzdys iš Vokietijos. Kas trečias e, žemės ūkio nuotmenų hektaras e, naudojamas taip, kad būtų laikomasi aplinkos apsaugos e, reikalavimų, investuojama į biovairovę tokiu būdu. Žinau, kad kai kuriuos sektorius reikėtų gerinti, tačiau ne viskas yra neigiama tik tai, kaip sakė kai kurie iš kolegų kalbėjusių anksčiau. E, svarbus elementas yra apsauga. E, mes turime labai daug e, šeimos ūkių ir labai sunku užtikrinti bioįvairovės apsaugą tvarumą, nes reikia galvoti apie e, tokių ūkių ir šeimų pajamas. Aš pateiksiu keletą pakeitimų. Dėkuoju. Pone Dali, toliau. Ačiū pirminkė. Sutinku su e, tais pasirėjimas, kad e, tvariam vystymus Europos institucijos turėtų skirti didesnį dėmesį. Aš manau, kad mes turėtume E, akcentuoti, kokie svarbus darnaus vystimosi principai, e, kurie išdėsti yra tvaraus vystimosi darbo tvarkė 2030 jungtinių tautų. Pranešėjas Dans e, susiduria su nepaprastai sudėtingu uždaviniu akcentuoti tuos visus dalykus, tačiau pagrindas darbo yra labai neblogas ir mes galime dirbti remdamiesi juo ir toliau siūlyti savo mintis mes, kaip frakcija, manome, jog reikia, kaip galima greičiau, patvirtinti konkrečių veiksmų planą. Tvarus vystimasis jame turėtų būti pagrindinis kiekvienos politikos priemonės, kurios, kurią gyvena ES elementas. Taip pat mes turime laikytis tų uh, plataus užmojo uh, siekių, kurie atsispindi darbo tvarkėje 2030. Mes turime taip pat nustatyti sritis, kurioje reikia labiau padirbėti ir kaip galima greičiau spręsti problemas. Taip pat turime paminėti ES pastangas per pastarusius dviejus metus sprendžiant e, migracijos problemas. Šis reiškinys parodė, kad tvarumo, tvaraus vystimosi stoka kitur kelia mums e, labai rimtų problemų. Taip pat egzistuoja valstybių narių ekonomikos skirtumai, regiono ekonomikos skirtumai ir dėl to atsiranda neligybės ir neteisybės. Taip pat tai aiškiai rodo, jog mums reikia vieningų, nuseklių ES veiksmų, e, siekiant užvienyti tvarumą ir tokiuose srityse kaip tarptautinė prekyba, humanitarnė pagalba, saugumas. Aš manau, kad bet koks šiandien Europos parlamento priimas sprendimas turėtų minėti pasiekmes, poveikį kurie gali atsirasti dėl tam tikrų sprendimų, nes tai, dėl ko sprendžiame šiandieną, e, turės įtakos mūsų gyvenimo ateityje, taip pat mūsų vaikų gyvenimui. Tik tai tokiu būdu mes galėsime pasižiūrėti į praeitį ir pasakyti, kad prieimėme gerus sprendimus, kurie teigiamai įtakoja mūsų visuomenę, mūsų regionus ir pasaulio apskritai. Aš nuoširdžiai manau, jog pranešėjas kartu su šešėliniais pranešėjais sugebėjo parengti dokumentą, kuris yra išties tvirtas ir kuriuos siekėme spręsti problemas e, atsiradusias paskelbus komunikatą. Dabar e, suteiksiu žodį komisijai. You have the floor, madam. Thank you very much and uh, thank you also to the rapporteur. Komisija, ačiū, dėkoju pranešėjui už pranešimą, juo jį įvertiname palankiai. Ačiū už diskusiją ir tokią, sakyčiau, pagrystą kritiką, į kurią mes atsižvelgsime. Mūsų nuomonė pranešime labai gerai E, atspindimas visas platus e, klausimų spektras. Tai yra iššūkis, kaip sakė pranešėjas ir kaip e, sakė daugelis jūsų. Ir komisijai kilo iššūkis, toks pats iššūkis rengiant komunikatą. Mūsų nuomonė. Šie klausimai labai svarbus ir mes savo komunikate ir pranešėjas savo pranešime stengiamės atspindėti, kiek daug sričių apriepia tvaraus vystimosi tikslai. Mes taip pat sakėme, kad tinkama aplinkosaugos politika prisidės prie pažangos, tačiau to negalima apsiriboti ir reikia galvoti ne tik apie aplinkosaugą, bet e, žiūrėti ir socialinę dimensiją, kalbant apie tvarumą ir apie teisingą perėjimą E, Just Transition, e, apie kurią kalbėjo ir komisijos narė Tyson, pristatydama socialinę darbo atvarkę. Mūsų nuomonė, ES turi labai tvirtą išeities tašką, kalbant apie tvarumą. Mes turime klimato kaitos politiką, energetikos sąjungos politiką, turime žiedinį ekonomiką. Ir mūsų komunikate labai aiškiai pasakyta, kad mes norime savo lyderystę išsaugoti ir ateityje. Kaip tai darysime? E, mes numatėme keletą politikos krypčių, kurias norėsime įgyvendinti ir dėkojame kolegoms, čia esantiems kolegoms už pritarimą tais toms politikos kryptims. Pirmas dalykas - tvaraus vystimosi aspekto integravimas, visas politikos rytis ir aplinkosaugos politikos integravimas. Tvaraus vystimosi tikslai turi būti pagrindinis principas mūsų tolesnėme darbe. Manau, kad komisija yra pasirengusi. Uh, į tuos tikslus atsižvelgti. Mes sakėme, kad um, esame pasirengę naudoti geresnio reglamentavimo priemonės įgyvendindami tvaraus vystimosi tikslus. Ir mes taip pat um, dirbsime ir tvarumo grupėje, kuriai vadovauja komisijos pirmasis vicepirmininkas. Žinoma, tų klausimų itin platus Spektras reiškia, kad mūsų antras darbų srautas, e, kurį numatome, yra susijęs su ES ateitimi. Komisija neseniai pristatė dokumentą, aš dabar neturiu laiko jo pristatinėti, tačiau jūs žinote, kad mes pristatysime keletą apmąstymų dokumentų, e, kuriuose kalbėsime apie mūsų būsimą politiką. Ir dar liko kelios minutės, taigi sureaguosiu į konkrečius e, dalykus, kuriuos minėjo parlamento nariai. Tikrai galime tik pritarti tam, kas sakė pranešėjas ir kiti, kad e, tvaraus vystimosi tikslams reikia kitokio požiūrį ir kitokio darbo metodo. Manau, kad tai aiškiai išdėstėme ir savo komunikate. Mes visi turime dirbti drauge naujoviškai, konstruktyviai, žiūrėdami pirmin. Vienas iš mūsų siūlomų forumų yra įvairių partnerių platforma. Ten tikimės e, suvienyti visus partnerius ir valstybės narės ir nagrinėti, kas pasiteisina ir kas ne, ir bandysime mokytis vieni iš kitų, siekdami didesnio tvarumo. Keletas iš jūsų minėjote vertinimo svarbą. Mums tai taip pat yra labai svarbu. Mes turėsime atsiskaityti jungtinėms tautoms, turime nacionalinės ataskaitas ir ES lygio ataskaitas. Pastaraisiais mėnesiais e, įtemptai dirbome, e, kurdami rodiklius, kurie papildytų tai, ką jau turime ir e, naują ataskaitą. Pirmąją ataskaitą pateiksime šiemet. Taip pat e, daug kas iš jūsų kalbėjo apie tai, kad reikia bendro veiksmų plano. Mes savo komunikate nusprendėme to nesirinkti. Mūsų nuomonė veiksmų planas apimantis artimiausius 15 metų ir apriepiantis visus tvaraus vystimosi tikslus nebūtų labai realistiškas variantas. Manau, kad e, reikės to siekti per įvairias darbo programas. Taip pat norėčiau grįžti prie to, ką sakė ponas Gerbranti, kuris išsakė labai aiškę kritiką. Visų pirma, sakote, kad mes nekalbėjome apie ekonominį perėjimą. Aš manau, kad taip, mes savo komunikato pabaigoje pasakėme, kad ES ir pasaulinė ekonomika turi eiti naujų kelių. O ta, tas naujas kelias, tą naują kelią remia žiedinė ekonomika Mes taip pat e, be komunikato turime ir darbo programą, dėl jos atsiskaitysime ir dirbsime atsižvelgdami į tvaraus vystimosi tikslus, kurie yra aktualūs. Ir e, mes esame padarę išvadą, kad žiedinė ekonomika yra labai aktuali siekiant aštuonių tikslų. Bet e, O siekiant didesnio išteklių naudojimo efektyvumo e, bus taip įgyvendinama ir 12 tikslų. Toliau biologinė įvairovė. Žinote, kad mes atlikome biologinės įvairovės vertinimą. Šį mėnesį ketiname patvirtinti veiksmų planą ir komunikate labai aiškiai sakome, kad reikia imtis netidėliotinų veiksmų dėl bioįvairovės. Ir, mm, pavyzdžiui, žiūrėdami į ribas mes suprantame, kad e, ir biologinės įvairovės rytyje, ir trašų rytyje reikia imtis neatidėliotinų veiksmų. Tai mes tikrai pritarėme tam skubumui. Ir galiausiai dar norėčiau pakomentuoti tai, ką pabaigoje sakė ponė Dalį. Žinoma, migracija yra vienas iš didesnių iššūkių, su kuriais susidurėme. Ir čia noriu pasakyti, kad komunikate mes nagrinėjame, ką daro ES viduje. Prie komunikato yra pridėtas, bus pridėtas ir kitas dokumentas, tai yra Europos sutarimas, jį šiuo metu aptarėme su valstybėmis narėmis ir Europos parlamentu. Mes imsimės veiksmų ir išorėje ir stengsimės didinti visų mūsų politikos skripčių ir vidaus ir išorės nuoseklumą. Ačiū. Ačiū. Dabar diskusijai baigti, vėl suteiksiu žodį ponui Dans. Ačiū pirmininkė, dėkoju visiems už pasisakymus. Kaip jau buvo pasakyta, tikrai komunikate yra daug neigiamų, neteisingų dalykų ir pritariu kolegoms, kurie minėjo komunikato trūkumus. Bet manau, kad čia mes galime dirbti dviejopai. Gali būti taip, kad suprasime, jog užmojų stoka mus taip riboja, kad mums teks rinktis kitą kelią ir mes pasiūlysime kažką kito. Tačiau mūsų pranešimas, šis pranešimas yra kaip tik galimybė į viską žiūrėti labai kūrybiškai mes puikiai suprantame, kokio masto iššūkiai mūsų laukia. Pavyzdžiui, šiandien e, klimato kaitos e, specialistai, mokslininkai, dirbantis prie didžiojo koralų rifo, tiesiog pasidavė, nes e, iš esmės nebėra, ne, nebeliko ką daryti ir ką mes pasakysime savo vaikams ir anūkams, kad tiesiog pasidavėme, nes supratome, kad per daug sunku kažko imtis. Ne, toks variantas yra negalimas. Mes, jeigu nuvilsime ateities kartas, tai būsime nuvylę ir, ir, ir save. Na, aš kiek suprantu, ir komisijos viduje vyksta tam tikrie vidiniai mūšiai dėl to, kokie turi būti užmojai. Mes Europos parlamentas turėtume būti tam tikra paramos struktūra. Mes turime ne tik e, pasiūlyti, parengti tvirtą ir subalansuotą pranešimą, bet ir ambicingą pranešimą. Tai turėtų suteikti priemonių komisijai toliau dirbti ir komisijai kovoti būtent už tą didesnį užmojų. Bet e, iš tikrųjų nenorėjau tiesiog sumesti į tą pranešimą visko ir tuo apsiriboti. E, aš stengiuosi e, panagrinėti, kaip galima įtraukti e, tvaraus vystimosi tikslus į viską, ką daro komisija ES institucija. Ir mes ne tik žiūrime į dabartinius veiksmus ir juos kažkaip sudė, sudėlioti, įbrukti į tą kontrolinį sąrašą, kurį minėjo ponas Gerbrandi. Manau, kad mm, kontrolinių sąrašų grindžiamas darbo metodas būtų visiškai nepriimtinas. Taigi reikia įvairių priemonių - rezultatų lentelės sistemos, veiksmų planų, dėmesio žemės ūkiui, biologinės įvairovės stiprinimui, migracijos krizės sprendimui, valstybių narių sąveikai turime į visą tai atsižvelgti ir labai aiškiai atspindėti prioritetus pranešime. Akivaizdu, kad šis procesas tikrai nebus grindžiamas tradicinėmis partijų pozicijomis, kai mes e, kovojame už savo e, pozicijas ir bandome savo užsidirbti taškų. Aš manau, kad mes visi pripažįstame šio pranešimo svarbą, suprantame, kad visi galime pasiūlyti skirtingų dalykų. Bet e, taip pat reik, na, buvome šiek tiek nusivylę pradiniu komisijos e, komunikatu, kurį turėjome, tačiau manau, kad dabar kai kas pasikeitė ir mes turime būti tie, kurie e, turės didelį užmojį. Mm, patvirtinkime ambicingą pranešimą ir tikiuosi, kad taip trauksime paskui save ir visus kitus. Būtent to, to aš tikiuosi. Ačiū, dėkoju pranešėjų ir visiems, kurie pasisakė šioje diskusijoje. Mm, pristatysiu mūsų darbų grafiką. Pirmoji data yra balandžio 25 diena, 11 valanda. Tai yra terminas teikti pakeitimų pasiūlymus. Po to galbūt balsavimas Envi komitete vyks birželio 21-22 dieną. Baigiame nagrinėti septintą darbo tvarkės punktą, dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra metinis keitimasis nuomonėmis su profesoriumi Hansu Brainink. Jis yra Europos aplinkos saugos agentūros direktorius. Have a seat. So, thank you very much for... Labai ačiū. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį, pasikeisti nuomonėmis, kaip ir kasmet. E, kalbėsime apie šių metų agentūros darbų programą ir iškart suteiksiu Jums žodį prisistatyti, o paskui Kolegos tikriausiai pateiks jums klausimų. Dešimt minučių. Prašom. Dėkuoju, gerbiamo pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Malonu, kad turime galimybę kasmet pakalbėti apie mūsų darbus, siekiant įgyvendinti ES politikos priemonės. Tai nėra vienintelis mūsų bendravimo su Europos parlamentu kelias. Aš jau sakiau kolegams, kad keletą kartų lankiausi komitetuose šiame misijų transporto energetikos e, komitete. Bet taip pat mes susitikome su jumis ir to metu, kai jūs Kopenhagon buvote atvykę. Labai geras buvo sustikimas, keletas parlamento narių atvyko, susitikome su nauju pirminink, pirmininkė, sekretorijatu ir šešėliniais pranešėjais, pranešėjais, kurie e, nori išreikšti savo paramą mūsų agentūrai. Noriu pasakyti, kad mes daugiausiai E, dėmesio skiriame daugiametai darbo programai. Ir kaip rodo pavadimas, norime sustiprinti e, žinių bazę dėl įgyvenimo ir ilgalaikio perėjimo. Iš principo mes e, siekėme geriau gyvendinti teisės aktus, taip pat rinkame informaciją, rengiame ataskaitas, padedame ES institucijoms ir aplink aplinkos e, ir klimato direktoratams mūsų tiesioginiam viršininkui e, teikiame paslaugas. Ir mes taip pat žiūrime į darbo atvarkę 30-50 metų, tai susijęs su gamybos ir vartojimo sistemų keitimų. Mes per pastaraisiais keletą metų dirbome įvairiose sityse. E, 13 metais aš pradėjau eiti savo pareigas ir kai patvirtint daugiametę programą dar nebuvo žiedės ekonomikos priemonių paketo, energetikos sąjungos, Paryžiaus tarimo, e, darnaus vystimos tikslų. Taigi mes kasmet koreguojame savo programą ir dirbame padedami valdybos. Nepamirštame taip pat ir dėmesio valstybėms narėms, e, šalims narėms, nes dirbame su 28 e, šalimis ir siekėme sustiprinti pajėgumus, e, gebėjimus nacionalinių lygmenių pagal darbo tvarkę sudarintą S lygmenių. Dabar trumpai pristatysiu strateginės rytis mūsų darbe. Pirmiausia, tai yra informavimo politika, tai susijęs su akį darbo tvarkės įgyvendimu. Ir pirmasis dalykas - oro tarša, misijų nacionalinės e, ribos, rengėme oro kokybės ataskaitą. Ir tai yra e, daug politinio dėmesio sulaukiantis dalykas. Mes e, matėme valstybėse narėse, šalyse narėse e, diskusijas, e, diskusijas vykstant šiuose srityse, taigi tai labai aktualu ir mes norime pateikti esmės varos duomenės ir analizę. Mhm E, dar noriu akcentuoti, kad vis dažniau tuos dalykus siejame su sveikatos apsaugos dalykais ir su elementais, kurie susijęs su oro tarša, transporto tarša, apie ką buvo kalbama anksčiau. E, pramonės e, tarša, transporto tai yra labiau techniniai dalykai, bet mes dirbame su aplinkos generaliniu direktoratu ir bandome supaprastinti atskaitomybę šioje srityje, nes manome, kad tai būtų labai naudinga pirmiausia valstybių narių ir ES lygmenių dėl energetikos sąjungos. E, mes e, iš trijose iš penkių sričių dirbame e, informaciją apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, e, energetikos e, efektyvumas ir kitos rytis, energetikos paketas iki 20 metų, metinės ataskaitos apie e, pagal valstybių narių pateikiamus duomenis ir žiūrima, ar jo sugebės pasiekti tikslų iki 20 metų. Toliau Climate Adapt, tai yra speciali platforma, mes kartu su komisija vadovaujame jai, vertiname prisitaikymą ir taip pat matome, kad dabar e, kinta klimato sąlygomis ir mes e, pradėjome renkti e, ataskaitas, kuriuose nagrinėjami prisitaikymą prie klimatos, klimato kaitos elementai ir mes po Paryžiaus sustarimų taip pat sieksime paremti Europos institucijas ir valstybės narės pagal šią platformą. Taip pat e, labai daug dirbame ypač šiais metais. E, septynių, dėl 17, rengdami 17 metų ataskaitą apie vandens būklę, e, pavyzdžiui, minima pramonės taršos poveikis, ekosistemos ir, ir kiti dalykai, nes šioje srityje pastaroje kol kas veiksmų trūksta. Taip pat E, vandens informacijos sistemą Europos, tai labai svarbu, nes svarbu ir piliečiams, ir mes pridėsime e, jūrų komponentą ir pereinu prie kito punkto, kuris susijęs su tuo, kad vis dažniau pripažįstama jūrų ekosistemų svarba ir jų esminė reikšmė kovojant su klimato kaita. Ir e, jau šiais metais pradėjome renktis ataskaitai apie e, jūrų būklę, kuri pasirodys 19 metais. Taip pat noriu pasakyti, kad mes e, dirbame e, gamtos direktyvų srityje, buveinių, paukščių direktyvų gyvenimą sekame. Ir dirbsime toliau. Dar vienas dalykas – E, stebėsena atskaitomybė, būklės vertinimas. Mes savo mm, darbais siekiame supaprastinti, integruoti tam tikras priemonės, sumažinti naštą ir taip pat užtikrinti. Norime, kad atskaitomis kokybė e, stebėsena atitiktų teisės aktus. Antroji strateginė kryptis dabar - sistemos iššūkiai didžiausios problemos pirmiausia žiedinė ekonomika ir taupus išteklių naudojimas. Rengėme e, keletą ataskaitų susijusių e, su pagrindinių mokslinio tyrimų institucijų veikla, taip pat valstybėse narise su, e, dirbame kartu su Eurostatu ir aplinkos generaliniu direktoratu. E, nemažai dar daug ką reikia padaryti, siekiant sukurti žinių bazę žiedinės ekonomikos srityje. Mes apie tai esame rašę neseniai tam, kad užpildume žinių spragą. Mes e, dar daug ko nežinome ir neturime pakankamai informacijos. Toliau tvarumas ir pereinamieji etapai 30-50 e, metų e, tikslai, 7 veiksmų programa mes E, e, dirbame pagal požiūrį, kuris yra susijęs su energetikos sistemomis, energetikos sąjunga, transporto, darbo tvarkė, neseniai esame e, paskelbę dokumentą, pereimas prie tvarių judumo sistemų Tai yra susijęs su emisijų mažinimu transporto sektorija, žemės ūkio, žem, maisto sistemos, parengėme specialią ataskaitą ir taip pat stipriname pajėgumus savo, siekdami prisidėti prie bendrosios žemės ūkio reformos e, vertinimo. Ir e, dėl miestų darbos arkės mes e, bandome prisidėti prie Amsterdamo e, darbo tvarkės e, dėl tvarumo. Kitas dalykas e, kriterijas konkrečiais parengtos ataskaitos, pavyzdžiui, apie gamtinį kapitalą, apie ekonomiką taupiai naudojančią išteklius ir apie specialią programą skirtą sumažinti neigiamą aplinkos poveikį piliečių sveikatai. Aš neseniai pristačiau jums mūsų ataskaitą vieną, bet jau galvojame 20 metų ataskaitą, viena jos dalis bus susijusi su akį įgyvendinimu, e, su, dernant tai su septintosios pagrindų programos tikslais. Ir Kitas dalykas - gamyba vartojimas siekiant užtikrinti ilgalaikį tvarumą. Dar paskutinis dalykas - sistemos didžiausios problemos. Europos žmogaus biomonitoringo biostebėsenos iniciatyva, Vokietijos aplinkos apsaugos sistem agentūra dirba šioje srityje ir tai yra susijęs su aplinkos ir sveikatos klausimais. Kadangi e, laiko neturime daug, aš trumpai pakalbėsiu apie trečią sritį. Mes e, e, su keletų direktoratų dirbame aplinkosaugos žinių bendruomenės srityje, norime sustiprinti žinių kaupimą, darbo tvarkę mūsų šioje srityje, taip pat e, norime, kad sustiprėtų valstybės narėse Europos aplinkosaugos informacijos ir stebėsienos tinklas, E, Reportnet per ateinančius dviejus metus e, dirbsime e, stiprindami atskaitomybę informaciją apie aplinkosaugos duomenis. Matome, kad dabartinė sistema nebe atitinka poreikių ir bandysime gerinti, sieksime gerinti informacinės kompiuterinės sistemas Ir taip pat pritaikysime vertinamą į požiūrį, nes Eurostatas e, labiau gilinsis į rodiklius. Tokiu būdu mes pasidalinsime uždaviniais. E, dėl žemės aspekto Kopernikus programos, pavyzdžiui, taip dirbsime ir taip pat įtrauksime euro kokybės elementus kaiminystėje, dirbame su pietinėmis kaiminėmis pagal ES strategiją viduržėmio jūrai. E, tai yra labai svarbu ekosistemai E, už, užtikrinti gerą būklę ekosistemos, taip pat dirbame su rytinėmis kaimynamis oro kokybės srityje pirmiausiai. Ir kaip žinote, su Vakarų Balkanų šalimis dirbame daug, e, įgyvendinami savo darbo tvarkę. Galiausiai, kaip jūs tikriausiai žinote, atliekamas vertinimas pagal būklės vertinimo taisyklės Tai reiškia, kad mes būsime vertinami pagal penkis kriterijus veiksmingumo, papildomas vertės, aktualumo, poveikio. Ir gali būti, kad reglamentas mūsų bus peržiūrėtas, kaip rezultatas galbūt mūsų įgaliojimai bus praplėsti, e, reikės spręsti biudžeto ir išteklių, finansinių problemas dėl papildomų uždavinių Aš minėjau, kad po 13 metų atsirado naujų uždavinių, atsižvelgiant į naujus darbos vargės elementus. Ir reikia, kad būtų išsaugoti, būti, užtikrinti būtimi ištekliai, kad būtų galima gyvendinti visus veiksmus numatytus e, veiksmuose ir dar noriu pasakyti, kad 13 metais e, jau priimtas mums ne, labai negatyvus elementas e, sumažinti 5 procentais darbuotojų Tai reiškia, kad mes turime pasirinkti ir toliau, ar e, mes e, turime toliau mažinti personalą, ar e, mažinti, siaurinti savo veiksmus. Ir taip pat reikėtų pagalvoti apie darbuotojų darbo kokybę. Mes kartais neturime pakankamai išteklių, kad galėtume užtikrinti deramą kokybę. Taip pat e, siaurinama tarptautinė veikla, globali veikla, bet pasaulyje reikėtų užtikrinti stiprią valdyseną šioje srityje ir siaurinama regioninė veikla. E, kalnų regionių jūrų konvencija paminėtina čia dėl turizmo taip pat ir tvarumo taip pat siaurinami veiksmai. Mes net ir e, Briuselėje nebe taip aktyviai dalyvaujame. Beveik kasdien kažkas iš mūsų darbuotojų e, kažką daro Briuselėje, bet mes ne visuomet galime savo leisti, ar tokiu bent jau mastu, leisti savo užtikrinti tą mūsų dalyvavimą. Ir taip pat mes turime siaurinti savo veiklą kai kuriuose kitose srityse. Uh, atvirai pasakysiu, kad jeigu negalime užtikrinti kokybės, aš net nenoriu, kad mes imtumės tam tikrų dalykų, nes e, galiausiai reikia padaryti, e, bandyti padaryti daugiau su mažiau, bet mes e, galbūt padarysime mažiau už mažiau, bet sieksime įtvirtinti kokybę. Ir jeigu dar bus mažinama mūsų ištekliai, mes su valdyba ir su jumis turėsime rimtai apsvarstyti šį klausimą. Dėkui, pirmininkė. Ačiū Labai aiškus jūsų pasisakymas. Jūs išdėstėt viską, kas ir kaip. Dabar matau, kad kolegos nori klausti. Bet pirmiausia, mūsų ryšio asmenį suteiksiu, mūsų ryšio asmenį, taip sakant, suteiksiu žodį ponui Gerbrandi. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė Brauniks, už jūsų labai aišku pasisakymą. Visada malonu jūs čia matyti. Jūs be abejo nusipelnote daug daugiau publikos mūsų salėje, negu mūsų matote šiandien, bet tai jau čia kita tema. E, jūsų vadovaujimo agentūra yra viena iš svarbiausių Europoje. Dėl šios priežasties norėčiau pradėti nuo to, ką jūs minėjote paskiausiai. E, sakote, kad E, darbuotojų mažinimas paveiks neigiamai jūsų atliekamo darbo kokybę. Ir aš norėčiau paklausti kitaip, jeigu manome, kad aplinkosaugos agentūros darbas yra svarbus, mes be abejo turėtume ne tik liepti atleisti darbuotojus, bet turėtume šiai agentūrai padidinti biudžetą. Argi ne? Man atrodo, sunku paaiškinti, kodėl aplinkosaugos agentūra dabar mažiau darbuotojų turi negu prieš dešimt metų. E, mes dirbame kartu su valstybėmis narėmis ir, ir vis daugiau darbo patikime aplinkosaugos agentūrai. Jeigu pasižiūrėtume, kas vyksta, tai matytume, kad agentūros atliekamas darbas, jo kiekis nuolat auga. Tad iš tikrųjų turėtume pagalvoti, kaip elgtis su agentūra. Tai mano vienas iš tų klausimų ir būtų štai toks. Jūs sakėte, kad esate priversti mažinti tarptautinius savo įsipareigojimus ir darbus. Šiandien vyko energetikos e, vadovų suikimas. Nebuvo daromas joks pareiškimas, nes e, Jungtinės valstijos blokavo tokią galimybę paskelbti tokį pareiškimą ir apie energetinį perėjimą nebuvo norėta kalbėti. Tuo pat metu matome, kad, kad yra mažinamas 30 ar 40 procentų APA e, e, biudžetas. Ir e, tai yra JAV aplinkos agentūra. Tad, kai jūs kalbate apie savo tarptautinius įpareigojimų darbų mažinimą, man atrodo, tai yra iš tikrųjų labai negatyvus dalykas. Jungtinės valstijos irgi žengia didžiulį žingsnį atgal. Ir jeigu mes norime kad e, mes matome šiandien, kad kyla pavojus tiek aplinkos saugos klausimų sprendimų JAV, tiek Europos Sąjungoje. Taip pat kalbėjote vertinimo procesą, kurį turėsite e, atlikti. Aš e, nenorėčiau kartoti, ką jūs sakėte, bet suprantu, kaip tai yra svarbu. Mes esame Europos parlamento nariai, esame um, aplinkosaugos komitetas ir su mumis taip pat bus susisiektas, siekiant įvertinti jūsų uh, darbus ir iš tikrųjų gali būti svarbu, kad mes taip pat pateiktume nuomonę dėl to vertinimo procesų. Na ir galiausiai turėčiau tokį kaip ir pasiūlymą, žiedinė ekonomika tampa vis svarbesnė tema. Turime e, visą eilę dalykų susijusių su aplinkosauga, su gamta ir taip toliau ir panašiai mes galbūt galėtume parengti ir pranešimą apie žiedinę ekonomiką, nes tai galėtų E, galėtume paprašyti jūsų parengti pranešimą. Tai būtų jums papildomas darbas, bet turinio požiūris galėtų būti labai įdomus. Ką apie tai manote? Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Kalbėtojų sąraše matau tik ponę dalį, jei suteiksiu žodį. Gal dar kas norėtų kalbėti? Ponas Eikaut galbūt? Ponas Javor? Kelkit rankas ir kolegė jūs pasižymės. Pone Dalį žodis pirmiausia, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Broniks, kad atvykote į mūsų posėdį ir pateikėte savo pasisakymą. Na, iš tikrųjų, liūdna buvo išgirsti jūsų paskutinę, paskutinės mintis. E, liūdna, kad ta finansinė padėtis yra tokia aplinkosaugos agentūroje. Kodėl aš apie tai kalbu? Ogi todėl, kad tai yra tas rytis, kuri mums turėtų būti prioritetas, jeigu norime sakyti, kad puikiai suprantame, kokį poveikį aplinkosauga turi mūsų piliečių gerbuvi ir kokį poveikį tai turi piliečių sveikatai. E, svarbu žinoti, ką, ko jie gali ir turi naudotis, kad būtų sveiki. Mes, manyčiau, turime nuolatos tai pabrėžti. Kai išgirdau, ką jūs sakote, tai iš tikrųjų tuos dalykus noriu tik dar labiau pabrėžti. Aš savo klausimą e, noriu pateikti apie tai, kas yra susiję su visuomenės sveikata ir aplinkosauga. Jūs savo kalboje taip pat tai pabrėžite, kai kalbėjote apie oro taršą ir e, nacionalinės taršos ribas. Kasdien ar kas antrą dieną girdime apie paskelbtas studijas, kur kalbama apie taršą miestuose ir įvairius susirgymus ir riziką sveikatai, kuri kyla piliečiams. Dėl to, kad kelių transportas yra pernelyg taršus. Pavyzdžiui, 2016 studijų yra gausu. Vienu parengė e, aplinkosaugos agentūra. E, kur taip pat yra pasakyta, kad vienas iš didžiausių, viena iš didžiausių aplinkosaugos grėsmių yra oro tarša. Pranešime jūs be kita ko sakėte, kad emisijų mažėjimas turi būti siekėmybė, kad iš metalų mažiau, bet dar kol kas nepakankamai mažai, kad tai nebūtų kenksminga žmonių sveikatų. Aš turiu keletą klausimų. Jūs Be kita ko kalbėjote ir apie kelių transporto dekarbonizaciją. Ar jūs manote, kad ES dabar juda link tos situacijos, kad pagaliau įvyks elektrinio automobilio, taip sakant, revoliucija? Ar atsiras jų daugiau, kas atsitiko Norvegijoje, pavyzdžiui? Ar atsitiks panašaus kažkas, kas Norvegijoje? Ir nekarta buvo sakyta, kad jeigu būtų vyriausybėms padedama bendradarbiauti, tai paskatintų tokios revoliucijos ateimą. Kas dar galėtų būti padaryta, kad e, pajustume šiuo požiūriu teigiamą poveikį? Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Pone Javor, prašom klausti. Ačiū, pirmininkė. Ačiū kad atėjote, gerbiamas Hansai. Iš visada labai malonu su jumis diskutuoti. Sutinku su kolegom, kad situacija tikrai kelia susirūpinimą, nes siūloma mažinti lėšas Europos aplinkos agentūrai. Tai nėra gerai. Na, ko gero, negeriausias laikas yra klausti apie tai, apie ką klausti aš norėjau, nes jums ko gero tai būtų irgi papildomas darbas. Bet apie tai jau buvo paminėta ankstesnėje diskusijoje, kai kalbėjome apie ankstesnius parlamento pranešimus. Ir kai kalbėjau apie lygų prevencijos ir kontrolės centro ataskaitą. Iš tikrųjų, e, primant sprendimus dėl aplinkosaugos Europos Sąjungoje, svarbu E, tinkamai įgyvendinti jau egzistuojančius teisės aktus. Kartais mes turime pakankamai griežtus reglamentus ES, bet kai paaiškėja jų perkelimas į nacionalinę teisę, nėra toks sklandus, lygiai taip pat kaip ir to įgyvendinimo kontroliai nėra tokia gera. Mes manome, kad sukūrėme puikias taisyklės, bet dėjų ne visada laikomasi. Uh, Jeigu pažiūrėtume į tai, kaip įgyvendinami tie teisės aktai, kaip įsitraukiama į tą peržiūrą, vėlgi visokių klausimų kyla. Ar būtų galimybė aktyviau jums dalyvauti, tikrinant, kaip kaip yra gyventinami tie priimti teisės aktai, vertinti tai, nors aišku, sutarčių sergėto yra Europos komisija ir tai yra daugiau jos darbas, negu jūsų šios dalykus tikrinti. Kitas klausimas, kurį norėjau užduoti, būtų susijęs su ES politikomis ir finansinėmis schemomis. Kai Europos aplinkos agentūra paskelbė pranešimą apie pavyzdžiui, aplinkosaugos situaciją, tai matome, kad ten yra daug duomenų, bet nedaug žinome, kiek efektyvi yra viena ar kita ES politika, kaip efektyviai buvo išleisti ES pinigai siekiant tvarumo. Būna padrikos informacijos apie tai, tačiau kaip jūs manote, ar būtų įmanoma aplinkos agentūrai ne tik pateikti ekosistemų vertinimus, bet ir politikos sistemų vertinimus, kurių tikslas yra saugoti ekosistemas. Ir ar būtų įmanoma užtikrinti tinkamą aplinkos saugos reglamentų įgyvendinimą visose ES valstybėse. Ačiū. Dėkoju, kolega Eikaut. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Brauniks. Aš galiu pritarti kolegoms, tikrai malonu jūs čia matyti. Bet tuo pat metu, be abejo, norėčiau pasakyti, kad visiems pasikalbės susirinkus yra smagu, bet tos didelės problemos e, tebe lieka siekiant gerų politikų įgyvendinimo. Ir net neturbūt, nes šitoje salėje apie tai turėtume mes su jumis kalbėti. Jeigu pažvelgtumėte tą sąrašą, kurią esate parengęs, pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėtumėte į vairias direktyvas ar norėčiau paklausti, kiek toli mes esam pažengę siekdami oro švaros ES. Pažiūrėkite štai į emisijų direktyvą. Žinote, kaip skausmingai vyksta procesai šią temą, kol buvo priimti sprendimai dėl e, deginimo tikų ir panašiai. Valstybės narės nenori nacionalinių tikslų po 2020 metų dėl atsinaujinančių energijos šaltinių. Žiedinė ekonomika. Žinome, kai buvo sunku susitarti dėl atliekų paketo daug yra klausimų, pačių įvairiausių. Ir man kyla štai toks didelis klausimas, ką mes galime padaryti. Kai, ka, kas jūs manote būtų efektyviausia siekiant švaresnės aplinkos, kad aplinkos saugo nebūtų tik tai žaliųjų uh, e, hobis tam tikras, ar tik jų veiklos laukas, ką reikėtų daryti, kad ir kitiems rūpėtų pateikti mūsų vaikams švarę aplinką, švarę gamtą, sveiką vandenį. Uh, Man atrodo, netiek daug valstybių narių šiuo metu tai mato kaip prioritetą. Ir ne apie tai daugiausia diskutuojama, kur ten, kur primami sprendimai. Žinau, kad Europos aplinkos saugos agentūra turi savo tinklą, yra nacionaliniai tam tikri informacijos taškai. Aš norėčiau, kad jūs pasakytumėte, kaip galima būtų panaudoti tą tinklą, kad pagerėti diskusijos kokybė nacionalinių lygmenių ir nacionaliniuose parlamentuose. Nes jeigu mes apie tai kalbėsime apie aplinkosaugą tik ES lygmenių, kol ta diskusija nepersikels į nacionalinius parlamentus, mes galime čia diskutuoti labai įdomiai, bet pažangos e, bus siekiama skausmingai lietai. Tada aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs manote, mes galėtume geriau dirbti, kaip galėtume dirbti efektyviau, kad galėtume priimti geresnius sprendimus, kad sklandžiau darbas vyktų mūsų aptariama tema. Priešingų atveju galim vėl susitikti, vėl kalbėti apie tai, kaip sunku dėl visko susitarti ir ką nors nuspręsti. Ačiū. Dėkoju. Kolega Demesmaker. Dankjewel. Dėkoju. Pone Rainings, sveikinu Jūs atvykus į posėdį, ačiū Jums už pasisakymą. Jūsų atliekamo darbo ir Jūsų komandos atliekamo darbo svarba yra akivaizdi. Galiu tik prisidėti prie kolegų ir pasakyti, kad Jūsų agentūra nusipelno visų reikiamų išteklių, kad galėtumėte atlikti visas Jums patikėtas užduotis. Na, pažiūrėsime, kaip galime pagerinti situaciją. Norėčiau pratesti tai, ką sakė Jan. Uh, dėl jungtinių valstijų. Jungtinės valstijos turi naują prezidentą, jo požiūris į klimato reikalus, švelniai tariant, reikšmingai skiriasi nuo jo pirmtako ir čia tikrai yra litotė šis palyginimas, nes tie skirtumai didžiuliai. Na ir šiaip turime jungtinės valstijas išlaikyti kaip šalininkė, kad būtų gyvendinami Paryžiaus sustarimai. JAV kai kurios valstijos kreipėsi į teismus, kad galėtų pasipriešinti nesenam prezidento sprendimui pakeisti taisyklę susijusią su CO2 iš metalų kiekiu, e, kad mažiau terštų tos vadinamosios dvokiančios elektrinės, jos taip vadinamos. Kai kurie e, kasyklų darbuotojai patys pasi, pasirašė tam tikrus deklaracijus konkretus, kurie leido pakeisti galiojančias taisyklės, kad būtų galima siekti didesnės pažangos šioje srityje. Mums nulatos sakoma, bet reikia saugoti darbo vietas, jas išlaikyti ir toliau, bet ilgalaikėje perspektyvoje dėja tai nėra veiksminga. Mes gyvename planetoje, kuri rizikuoja perkaisti labai greitai. Tad, man atrodo, mūsų požiūris turėtų būti ilgalaikiškesnis, netrumpalaikis. Tad mano klausimas būtų toks, ką daryti, kad JAF liktų mūsų pusėje, Kaip jūsų agentūra gali prisidėti prie to? Kokius kontaktus palaikote su kolegomis kitoje Atlanto pusėje, su aplinkos apsaugos agentūra JAV? Toks būtų mano klausimas. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Mano sąraše liko ponas Kaputo. Ar dar kas nors norėtų klausti? Pone Kaputo, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš e, su dideliu susidomėjimu perskaičiau agentūros nesiniai paskelbtą ataskaitą. Ten kalbama apie atsinaujinančius energijos išteklius. Tad atrodo pamažu judame prie 2020 metų tikslų. Bet 2020-ieji, taigi jau po trejų metų laiko nedaug, tad reikia pasižiūrėti, kaip paskirstyti pastangas taip, kad tų tikslų tikrai pasiektume. Žemės ūkio sektorius jau yra kandidatas tuos tikslus pasiekti. Šioje srityje ketinama imtis reikiamų pastangų. Naujų technologijų sektorius galėtų irgi padėti pasiekti konkrečių rezultatų pasaulinių lygmenių. Prieš keletą valandų štai sužinojome, kad G7 Romoje negalėjo pasirašyti bendro pareiškimo, kadangi Trumpo administracija pasipriešino tam susitarimui, nes jie pirmiausia galvoja apie savo energetikos tikslus. E, mokslo tyrimai susiję su CO2 saugojimu, e, su jo išėmimu iš atmosferos. Visą tai yra įdomus dalykai, reikėtų, kad apie tai būtų diskutuojama dar papildomai, kas be ko. Tačiau kol kas tai diskusijai politikai neskiria jokios svarbos, kaip ir moksliniams tyrimams. Mano supratimu, kol kas dar nežinoma, kokią kryptim žengti. Ne viskas aišku. Europa nepajėgia apibrėžti savo vaidmens, kalbant apie Paryžiaus tikslus ir jų įgyvendinimą. Tuo tarpu technologijų srity jau yra pasiekta konkrečių rezultatų, tačiau to mokslo tyrimų uh, rezultatais dar nesinaudojama. Tad mano klausimas būtų toks, kaip jūs analizuojate šią situaciją, šią problematiką. Man atrodo, tai bus viena iš subtiliausių temų, kai diskutuosime apie energetiką artimiausių metų. Dėkui. Ačiū. Tai štai išklausime visus kalbėtojus, o dabar trumpai suteiksime žodį valdybos nariams. Keletas, keletą minučių turėsite kiekvienas. Profesorius Michael Skolos, prašau. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Ačiū, pirmininkė. Man didelė garbė čia lankytis, kreiptis į Jūs. Turiu pasakyti, kad uh, turiu tik teigiamų pastabų dėl agentūros darbo, turint galvoje tą aukšto lygio e, darbą, kuris atliekamas agentūroje. Vis dėlto tai, ką norėčiau pasakyti, šiek tiek atspindi ir vykusią diskusiją. Agentūra yra viena iš žinių šaltinių. Ji ir ne tik su kitais, bet ir savarankiškai kūrė žinias. Tačiau tos žinios nepasiekė visų e, reikiamų tikslų. Taip pat jos yra neskleidžiamos ir per švietimo sistemą. Ir tai yra vienas iš klausimų, kurį šiek tiek anksčiau kėlė vienas iš parlamento narių. Jūs mums suteikėte įgaliojimus e, priminti agentūrai, apie tai, bet apgailestaudamas turiu pasakyti, kad dėl išteklių mažinimo nukentėjo būtent ši sritis, tai yra samoningumo didinimas ir švietimas. Kitas Kitas rytis, kuri taip pat yra svarbi ir kuriai taikomai apribojami, yra vėlgi jūsų prašyta sąveik, sąsaja, prašyta nagrinėti sąsają su E, pabėgėlių srautais ir kitomis problemomis, su kuriamis susidarėme Europoje. Norėjau atkreipti dėmesį į šios dalykus, nes mums atrodo, man atrodo, kad daugiametėje programoje ir vėl bus e, teikiami šie pageidavimai, bet e, nematau labai daug galimybių įgyvendinti tuos tikslus. Galbūt vertinant agentūros darbą reikėtų labiau atsižvelgti į šių klausimų svarbą. Ir dar turiu pasakyti, kad reikėtų didesnio indėlio iš programos Horizontas 2020, iš mokslinių tyrimų projektų. Uh, E, turiu galvoje tuos mokslinio tyrimų projektus, kurių rezultatai yra aktualūs mūsų darbui, tačiau sąsajos čia nematau. Taigi, kalbant apie agentūros darbo kokybę, reikia prisiminti tuos klausimus, kuriuos kėlėte jūs. Na, aš juos taip pat kėliau valdyboje, nežinau, ar verta juos vėl kartoti. Ačiū dabar, ponas Henniker. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau labai padėkoti, teigiamai vertinti puikų agentūros darbą, vadovaujant ponui Hans Bruinens. Aš esu valdybos narys daugiau nei trejus metus ir galiu Jūs patikinti, kad trumpai tariant, čia galima kalbėti apie klestinti ES bendradarbiavimą kurį įsitraukė Junktinė karalystė, Šveicarija, Turkija ir kiti partneriai. Norėčiau dabar trumpai pakalbėti tą temą, kurią jau paminėjo ponas Skolios. E, kalbėsiu apie agentūros e, dokumentą, programą nuo 17 iki 19 metų. Aplinkos ir aplinkosaugos suvokimas dabar iš esmės yra nulemtas e, to suvokimo, kuris egzistavo e, tuo metu dar, kai buvo steigiama agentūra. Taigi reikia suprasti tvarę aplinkosaugą, sąsajas tarp aplinkos ir ekologiškos bei žiedinės ekonomikos ir taip pat susijusių gyvenimo būdo pasikeitimų. Na, dažnai E, aplinkos sauginis darbas yra vertinamas kaip rizika mažinanti politika. Tačiau mes turime e, suprasti, kad čia e, įvairūs tie pereimo procesai turi milžinišką ekonominį ir kitokį potencialą. Taip pat potencialą turi ir tvaraus vystimosi tikslų įgyvenimas ir Paryžiaus sutarimo įsigyvendinimas. Ir priklausomybės nuo iškastinio kūro mažinimas, Paryžiaus sustarimo įgyvendinimas atveria daug galimybių, todėl agentūros darbas ir spaudimas jos ištekliams e, ateityje didės. Ir čia galėčiau paminėti ir tarptautinį bendradarbiavimą, pažiūrėjau, bendradarbiavimą su Kinija aplinkosaugos klausimais. Jį reikia e, intensyvinti. E, na, taip pat reikia neužmiršti ir tų politinių E, pokyčių JAV. Priminsiu, kad jo net yra sukurtas kaip e, bendradarbiavimo tinklas, kuris atitinka e, Europos aplinkosaugos agentūros interesus. Ir visi šitie nauji poslinkiai kelia klausimą, ar nereikėtų išplėsti agentūros įgaliojimų. Galbūt taip pat reikėtų didinti ir agentūrai skiriamus išteklius norėčiau pritarti ponui Kebrandį ir ponui Skolos ir paraginti Envi komitetą visokiojopai paremti agentūros darbą ir, jeigu įmanoma, agentūrai skirti papildomų išteklių. Tai turėtų suteikti galimybę agentūrai dar geriau prisidėti prie veiksmingesnės ir sėkmingesnės politikos Europoje. Ačiū turime ir komisijos atstovę, ponė Fuskot. Ar norėtumėte trumpai pakomentuoti? E, Labadiena visiems. Norėčiau pateikti naujausios, trumpos naujausios informacijos apie vertinimą, nes man atrodo, kad Envi komitetui tai bus įdomu. Tai bus įdomu ir agentūrai. Taigi procesas prasidėjo praėjusiais metais, gruodžio mėnesį. Turime konsultantą kuris dirba su mumis ir vertina agentūrą, taip pat jo net tinklą, ankstesnį jo, jo veiklą. Taigi nuo 2000, vertinamas laikotarpis nuo 2013 metų iki praėjusiu metu pabaigos. Tai yra vertinimas žvelgiant atgal, žvelgiant į praeitį. Mes glau, palaikome glaudžius ryšius su agentūra, teikiame informaciją. Šiuo metu konsultantas renka informaciją. Be to vyks ir viešosios konsultacijos skirtos plačiai visuomeniai, bus rengiami ir tiksliniai interviu su įvairiais asmenimis, įskaitant ir parlamento šio komiteto nariais. Tos konsultacijos turėtų vykti maždaug nuo šio mėnesio pabaigos iki vasaros pabaigos. E, tarpinę ataskaitą ketiname parengti po vasaros atostogų rugsėjo spalio mėnesį, Be to esame numatę surenkti ir seminarą valdyboje, kuris vyks kartu su valdybos posėdžiu gruodžio mėnesį. Ir labai tikimės, kad kitų metų pradžioje jau turėsime darbinį dokumentą, kuriame bus šiek tiek išvadų, vertinimų apie tai, kaip dirbo agentūra. Kalbėsime apie tos efektyvumo elementus, kuriuos minėjo Hansas. Remdamėsi tuo, vertinimų komisija svarstys, ar neverta keisti įgaliojimų, taip pat agentūros valdymo, tačiau šiuo metu esame nusiteikę visiškai atvirai, šiuo metu tiesiog bandome susirinkti informaciją iš įvairių suinteresuotųjų asmenų ir žiūrėsime, koks bus rezultatas. Ačiū. Na, Sulaukėte daug susidomėjimo ir agentūra taip pat sulaukė ir paramos, ir teigiamų vertinimų. Tokią išvadą galiu padaryti. Dabar suteiksiu Jums žodį, kad sureaguotumėte į tai, kas buvo pasakyta. Ačiū pirmininkė. Ačiū visiems už pastabas, klausimus ir išreikštą paramą. Ir Noriu akcentuoti, kad e, tą patį išgirdome iš komisijos. Mes palaikome labai konstruktyvius ryšius, e, numatydami mūsų kuriamos darbo tvarkės gairias. Daugelis iš jūsų akcentavote tai, ką ir aš akcentavau pabaigoje, tai yra išteklius. Noriu pabrėžti, kad mūsų daugiametė programa iš tikrųjų yra ambicinga žiniomis grindžiama darbo tvarkė, e, kuria mes prisidedame prie pagrindinių ES politikos krypčių. Prisidedame prie prioritėtų, kurie buvo nustatyti pastaraisiais metais ir mm, būtent tais prioritetais ir grindžiama rengiama darbo tvarkė. Pagrindinis skirtumas lyginti palyginti su praeitimi yra štai koks. Kai mes gaudavome užduočių praeitįje prieš įsigaliojant dabartiniai daugiametiai finansiniai programai, mes negaudavome papildomų TA postų. Dabar gauname papildomų CA postų, kai kuriems iš jų bus skiriamas papildomas pagrindinis biudžetas. Mes taip pat dabar gauname ir papildomų pagrindinių sutarčių. Taigi, Dabar reikia kovoti už naujus išteklius, kad galėtume įgyvendinti naujas užduotis. Ir čia mes taip pat bendradarbiaujame su komisija. Norime pateikti įtikinam argumentų. Na, mes esame agentūra, kuri specializuojasi pagrindinėse politikos mm, kryptise ir manau, kad mums reikėtų uh, vadovautis racionalių požiūrių, diskutuojant apie išteklius, ne vadovaujantis nusivylimu ar pykčiu ar kitomis emocijomis, reikia racionalios diskusijos. Jeigu jūs norite, kad mes kokybiškai dirbtume įvairiose srityse, mes racionaliai paskaičiuojame, kokiu išteklių tam darbui atlikti reikia. Ir ta, keliose srityse mums tai pavykdavo, tačiau kaip sakome, flamandiškai, e, nuo sriubos e, yra jau nugriepti riebalai ir kiti mažinimai jau reikš mūsų raumenų masės mažinimą. Aš stengiuosi užtikrinti kokybišką darbą, kurio iš mūsų tikimasi stengiuosi e, kaip galima labiau vadovautis prioritetais E, atsižvelgdamas į valdybos nurodymus, jūs e, paminėjote nemažai klausimų, e, kur mes galėtume atlikti tikrai aktualų darbą. Sakydamas aktualų, turiu galvoje ne tik mokslinius tyrimus ir žinias. Manau, kad mes galėtume svariai prisidėti prie ES politikos, kai jūs nustatote didelio užmojo darbo tvarkė žiedinės ekonomikos rytyje, kai jūs simatės priemonių dėl gamtinio kapitalo, jūro aplinkos. Mm na, ten tebėra reikšmingų spragų ir manau, kad ten mes turime įgyvendinti ambicingą žinių darbo tvarkę. Toliau kalbant apie perėjimo kaitos politiką, esame įsitikinę, kad jeigu jums reikia žinių įgyvendinant perėjimą, tai turbūt reikia ir tam tikro žinių perėjimo, o tai reiškia, kad į žinias reikia investuoti. Dabar pe, pereisiu prie klausimų. Bandžiau sugrupuoti jūsų klausimus. Akivaizdu, kad tam tik viena klausimų grupė buvo susijusi su tarp, tarptautinė perspektyva. Na, turime JAV, turime Kiniją, e, kitus regionus, visų pirma dėl JAV. Turime ilgalaikės e, e bendradarbiavimo tradicijas su JAV, vadovaujamės bendra pasaulinė žinių darbo tvarkę, bendradarbiaujame su JAV aplinkos apsaugos agentūra, keletą per metus bendradarb... kalbamės telefonu. Aš dalyvavau, kai ponas Pruits e, perėmė mm, postą ir keletą dienų diskutavome su JAV EPA ir mes buvome paprašyti atvykti, dalyvavome sustikimuose Vėliau mūsų buvo pra, prašoma ir toliau palaikyti ryšius, nes gali būti, kad ateityje tos agentūros darbuotojai ne visada turės galimybę atvykti pas mus. Taigi buvo prašoma palaikyti atvirus ryšio kanalus ir keisti žiniomis abiejose Atlanto pusėse ir mes tai darysime. Taip pat galiu Jūs patikinti, kad mes palaikome ryšius su svarbiausiais e, mokslinio tyrimų institutais JAV, kurie žinoma yra geriausi pasaulyje. Tik mes bendradarbiavame su akademinė bendruomenė ir taip pat nuo e, atmosferos tyrimų centru mes palaikome ryšius ir susitinkame su jais. Ta pati iš dalies galiu pasakyti ir apie Kiniją ir daugelį kitų šalių, kurios tikrai domisi tuo, ką mes darome. Na, kai man labiau viešose diskusijose priešais kitokią auditoriją turiu apginti Europos projektą, tai man tai padaryti gana lengva. Mes bendradarbiaujame su 39 šalimis. Agentūrai priklauso 28 valstybės. Nedaug kas dar, nedaug kas kitur pasaulyje atliekame 10 procentų tokio darbo. Jeigu pažiūrėtume į JAV ir Kanadą, ten beveik nesikeičiama aplinkos tokios duomenimis. Jeigu pažiūrėtumėte į ASEAN šalis, tai ir ten darbo apimtis yra miniatūrinės palyginti su tuo, ką darome mes. Taigi nėra kitos vietos mūsų planetoje, kur 28 valstybės narės plus dar 11 šalių laikosi teisės aktų. Mes esame unikaliausia, unikaliausias tinklas Žemėje, kuris įgyventina tokią darbo tvarkę. Ir žinoma, mes sulaukėme didelio susidomėjimo. Kinijos aplinkos ministras pasakė, prisipažino, kad Mums kyla didelių problemų dėl patikimų duomenų, kurios susirenkame savo milžiniškoje šalyje. Kaip jūs tvarkote su duomenimis 28 valstybėse narėse? Taigi, kalbame apie daug platesnius dalykus, ne kažkokią siaurą darbo tvarkę. Bet mums vis sunkiau e, sekasi dabar palaikyti tokio masto bendradarbiavimą. Toliau kalbant apie oro taršą, sąsąją su sveikata, transportu, išgirdau keletą klausimų, kurie susiję su šiais aspektais. Norėčiau dar kartą akcentuoti, kad oro kokybė yra svarbiausias dalykas, kalbant apie poveikį sveikatai. Ir kodėl mes nematome čia e, reikšmingų žingsnių pirmin. Na, mes žinome, kad daug Europos e, nustatytų tikslų ir rodiklių netitinka pasaulio sveikatos organizacijos rodiklių. Taigi mes turėtume žengti pirmin. Jūs galite pasiskaičiuoti koks yra ryšys tarp 460 tūkstančių ankstyvų mirčių ir oro kokybės. Toliau, transporto sistemų priklausomybės nuo iškastinio kūro mažinimas. Šią temą mes neseniai parengėme tris ataskaitas. Vienas iš tų ataskaitų yra transporto ir aplinkosaugos ataskaita. E, ji paskelbta gruodžio mėnesį, jos pavadinimas yra pereimas prie tvarios judumo sistemos. Taip pat mes parengėme e, ataskaitą apie važinėjimą elektriniais automobiliais ir kalbėjome apie vairius aspektus, ne tik, ką reiktų padaryti, ne tik keisti automobilių variklius, bet ir keisti mokesčių sistemas ir taip toliau. Mes pasigilinome į Norvegijos pavyzdį, nes šiuo metu uh, Norvegijoje kas ketvirtas parduodamas automobilis yra elektrinis, tai yra daugiau nei tūkstantį kartų daugiau nei daugelį ES valstybių narių. Mes aiškinamės, kodėl yra tokių skirtumų ir taip pat mes parengėme ataskaitą susijusią su energetika. Na, pavyzdžiui, jeigu E, važinėsime elektriniais automobiliais, kokį poveikį tai turės elektros paklausai ir kaip tai paveiks atsinaujinančius išteklius. Taigi mes galėsime palaikyti ryšį, aš jums galėsiu pateikti daugiau informacijos šią temą. Toliau sąsaja su proveržiais energetikos sistemose. Pono Kaputo nebėra salėje, bet tai buvo jo klausimas. Manau, kad mums reikia sisteminio ilgalaikio požiūrio. Na, galime sakyti, kad čia dirbame savo vaikų labui, taip ir yra, tačiau mastant racionaliai, na, 2050 metai jau praktiškai yra dabar. Kiekviena investicija ir kiekviena uh, elektrinė, jėgainė, kurią mes pastatome, veiks ir 2050 metais. Daugumos tokių įrenginių e, eksploatacijos laikas yra daugiau nei 35 metai. Taigi kyla klausimas, ar mes e, kalbėsime apie tradicinės sistemas kurios veiktų iki 30 metų, ar reikėtų investuoti į tai, kas veiks ir po 2050 metų. Reikėtų pagalvoti apie CO2 e, vadinamai carbon locking. E, mes paskaičiavome, kaip, kokį poveikį turėtų anglies naudojimas e, transporto sektoriuje. Ir tokie mūsų tyrimai yra mūsų indėlis į tokį bendresnį požiūrį. Toliau e, Klaudija Foskal, manau, gerai paaiškino. kaip dėl klimato kaitos, na, mes turime reglamentą kuris buvo patvirtintas prieš 25 metus ir ten net nepaminėta klimato kaita. Galbūt vertėtų tą reglamentą peržiūrėti. Aš žinau, kad neketinama panaikinti šios agentūros, bet yra ketinama pritaikyti šią agentūrą prie į ateitį orientuotos darbo tvarkės remiantis kritinių vertinimų tuo, ką mes darėme pastaraisiais metais. Taigi e, vertinimas bus susijęs su praeitimi, tačiau po to bus imamasi tolesnių veiksmų. Ir tas procesas jau priklausys nuo komisijos ir jūsų. Na, aš esu vertinamasis e, bet norėčiau paraginti jūs atlikti kaip galima E, aktyvesnį vaidmenį šiame procese. Mums tikrai patinka konstruktyvi kritika. Buvo pateikta nemažai klausimų, kur buvo kalbama apie šalių lygį. E, pavyzdžiui, ponas Ekaut klausė, kaip tas žinias pakilėti iki parlamentinio ligmens. 2015 e, metų rengdami 2015 metų ataskaitą apie aplinkos saugos būklę mes e, lankėmės 31 šalyje ir galiu pasakyti, kad aš bendraudamas su išorė, taip pat ir mano kolegos, mes visada e, stengiamės galvoti ir apie valstybių lygį, ne tik apie ES lygį. Mes turime tam tikrą darbo formatą, tai yra apsilankimas šalyse. Tai rodo, kad mes tikrai norime palaikyti glaudžius ryšius su nacionaliniu parlamento aplinkos saugos komitetais ar kitomis atinkamomis institucijomis. Taip pat, kai aš ar mes e, vykstame į skirtingas šalis, į kokius nors renginius, mes stengiamės kaip galima geriau išnaudoti savo laiką, ir ieškome galimybių pasikalbėti su aukšto, aukšto rango pareigūnais. Taip pat ir per net tinklą. Na, mes tą tinklą keičiame. Anksčiau tai buvo duomenys teikiantis tinklas, dabar tame tinkle kūriamos žinios, Ir trečias dalykas, kartais mūsų paprašo atvykti, pakalbėti tam tikrą temą, prisidėti prie gebėjimų kūrimo ir mes tikrai esame pasirengę tai daryti. Taip pat yra ir dirbant su parlamentu, kai jūs mūsų paprašote pateikti informacijos, e, mes visada būsime pasirengę tai padaryti. Taigi paraginkite savo šalis kreiptis į mus, jei jos to nori, mes turime. Mm, šalių biurus ir atsakingus pareigūnus, e, kurie dirba su kiekviena iš mūsų šalių. Dėl ekonomikos manęs buvo klausima, ponas e, Demesmaker minėjo darbo vietų aktualumą ir tai mes taip pat nuolat kartuojame, kadangi plataus užmojo klimato aplinkosaugos politika e, prisidėjo prie inovacijų ekonomikoje. Atsirado investicijų nukreiptų į ateitį daugiau, į darbo vietų kūrimą. Tai yra susijęs su ES konkurencingumu. Yra nemažai tyrimų, kurie e, rodo, kaip Europoje tai veikia, taip pat ir iš išorės požiūrių. Kartais nustembu, kad e, kai kas galvoja, kad e, prisižymės prie 20-19 amžiaus technologijų sukurs ateityje darbo vietas. Iš tikrųjų, svarbiausia yra inovacijos. Reikia užtikrinti, kad mes e, kursime 21 amžiuje tokią ekonomiką, kuri e, padarys mus sveikesnius, laimingesnius ir kad turėsime darbo vietas, kurių mes ir norime Europos Sąjungoje diskusijos apie aplinką. E, kalbama apie žiedinę ekonomiką, dažnai žemų CO2 emisijų ekonomiką. Ir Manau, kad verta kalbėti apie tai, apie tai daug ir yra kalbama, bet e, manau, kad mes turime numatyti darbo tvarkėje tam tikrus dalykus. E, tai yra aktualu ir jeigu nekalbi, atrodo, apie tos reikalus tu nesi svarbus, galima kalbėti apie augalus, apie e, gyvūnus, bet reikia nepamiršti šito tipo ekonomikos, nes aš noriu dalyvauti tokiuose diskusijose e, apie ekonomiką, nes tai yra ateitis. Mes turime kalbėti apie sąnaudas, apie naudą ir reikia deramai kalbėti apie tvarumą, nes kitaip neužsitikrinsime pusiausviros ekonominės naudos siekimas ir leidimas e, temperatūrai pakilti į 4 laipsniais, e, būtų baisu. Mes e, norime, kad e, būtų išsaugota aplinka ir taip pat užtikrintas augimas ir aš noriu dalyvauti tokiuose diskusijose, nenoriu būti kažkur nuo šalia, kai jūs vyksta uh, Dėl e, laikymosi reikalavimų ir įgyvendinimo mes žinome, kokios yra problemos. Mes e, stebime, teikiame ataskaitas, beveik visose ataskaitose išvardėmos šalis ar sektoriai, standartai, tikslai ir e, nu, parodome, kiek dar trūksta, kad viskas būtų įgyvendinta. Politikos priemonės, ar galime įvertinti taip tą galime padaryti, tai ir darome iš dalies daugiametėje darbo programoje su kolegomis e, aplinkosaugos ir klimato generaliniuose direktoratuose. E, svarstome, kaip dar pagerinti jų darbo procesus su jais susijusiais. Reglamente e, yra numatyti mūsų įgaliojimai, bet mes nenorėtume kištis į tam tikrus dalykus, į duomenų pateikimą. E, komisija pirmiausia atsakinga, pavyzdžiui, už, e, mes atsakingi už duomenų pateikimą, komisija e, vertina, kaip yra įgyvendinami reikalavimai, mes su tuo nesusiję. Tai taip pat yra susiję ir su tuo, kad mes esame pirmosios kartos agentūra ir tie dalykai nenumatyti yra mūsų įgaliojimuose. Pagal stebėsienos ir atskaitomybės peržiūrą mūsų paprašyta pateikti e, svaresnės informacijos, kad komisija galėtų panaudoti tai bendraudama su valstybėmis narėmis ir galbūt e, galima mes, galime mes tai padaryti, negu kad e, konsultacinės įmonės, kurios, kurių dalyvavimas numatytas kai kuriuose teisės aktuose. Mes e, konstruktyviai kalbame su aplinkosaugos generaliniu direktoru apie tai, kaip galime pristyti prie to proceso ateityje. Man atrodo, kad aš būsiu atsakęs į daugumą iš jūsų klausimų. Dar ponui Kaputo norėčiau sakyti, nors jo ir nėra. Pasakysiu baigdamas, kad Aš dabar dėl daugelio dalykų labiau optimiz, optimistiškiau yra, esu nusiteikęs negu prieš trejus ir ketverius metus. E, vyksta pokyčiai ir mes šiaip esame išmokti žvelgti į viską pagal linijinį principą. E, pagal logaritmus ir panašiai, bet pasižiūrėkime tai, kaip plėtojasi naujos technologijos, atsiranda lūžio taškų, naujų procesų ir, pavyzdžiui, miestų transporto judumo sistemos e, visiškai pasikeitė per labai trumpą laiką. Gali pasikeisti, jeigu mes to norime. Ir jeigu mes aiškiai sakysime, kad iki 50 metų, jeigu norime atsisakyti e, CO2 emisijų transporto sektoriuje, mes turime daryti pasirinkimus dėl vidaus dėgymo variklių ir kitus pasirinkimus. Ar tai yra negatyvus, neigiami pasirinkimai? Ne, nes nebėra e, garinių variklių dabar. Taigi e, nebegalime mes e, taikyti tų pačių principų, tų pačių e, modelių, kuriuos taikėme 19 ar 20 amžiuje. Dauguma žmonių supranta, kad taip nebėra. Ir klausimas yra, kokį vadovaujamą vaidmenį e, suvaidins Europos Sąjungoje, kurdama 21 amžiaus judumo modelį. Mes galime daugą padaryti. Mes e, žinome, kad turime galių priimti teisės aktus, kurie paveiks visą kontinentą. Dėl technologijų žinių mes turime geriausios praktikos pavyzdžius Europoje. E, galvoju, galvoju apie transportą, pereimą transporto srityje. E, sveikatos apsauga taip pat mes e, turime daugiausiai sukaupę žinių ir jeigu norime, galime tą padaryti. Dėl energetikos sistemos taip pat ne visiškai sutinku su tuo, kad nėra technologijų. Iš tikrųjų turime jau daugelį technologijų. Svarbiausia paskubėti ir praplėsti mastą, taip pat numatyti deramą finansinį ir reglamentavimo kontekstą, kad būtų galima pereiti prie tų naujų technologijų. Ir e, technologija technologinių darbų, mes turime remti komisijos metodiką ir darbus. Ir mes turime sieti tai su ilgalaikė sisteminė ilgalaikė darbotvarkė. Ir e, taip pat politikos priemonės ES turėtų būti e, ilgalaikės ar ekonomikos, ar aplinkos sityje, ar e, gamtinio kapitalo sityje mes turime žengti priekį ir taip pat pasižiūrėti ten, kur dar atsiliekame. Aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus ir visuomet galiu papildomai atsakyti. Labai ačiū. Jūs tikrai mus e, įkvėpėte, galbūt gal ateityje galite pagalvoti apie politiką ir galbūt norėtumėte tapti mūsų komiteto nariu. Vertiname jūsų mintis, jūsų apsilankymą. Ačiū, kad sureagavote į mūsų pastabas. Aš pamiršau dar vieną klausimą, tai labai svarbų klausimą. Apie žinių sklaidos, apie sklaidą e, švietimą. Ar galiu dar minutę kalbėti? Taip, jūs esate mūsų svečias, prašom. Pirmiausiai, neturime mes pajėgumų renkti švietimo aplinkos saugos įtyje programas. Bet mes privalome e, užtikrinti, kad e, tų dalykų svarba būtų suprasta tų, kurie gali tą padaryti. Ir mes taip pat turime bendrauti su universitetais, mokslinio tyrimo institutais. Aš bent tūkstantį kartų per metus tą darau ir akcentuoju, koks svarbus yra jų vaidmuo, kuriant tokio pobūdžio žinias, nes tai yra nepaprastai svarbu, kalbant apie ilgalaikę perspektyvą. Ačiū, gerbama pirmininkė, kad leidote man e, papildomai atsakyti. Dėkuoju, dar kartą dėkuoju Jums, kad atvykote. Kitą kartą vėl sustiksime, kai e, keisimės nuomonės apie Jūsų agentūros veiklą. So, uh... Kolegos, šiandieną darbo tvarkė numatytus klausimus apsvarstėme. Noriu pasakyti, kad rytoj pradėsime darbą pusę vienuolikos nuo balsavimo, o 9 valandą susitiks koordinatoriai. Malonios pavakarės.